A very good morning. I like to... Labas rytas, sveikintų narius ir kitus susirinkusius į TAX 3 komiteto posėdis. Šios dienos posėdėje šiandien kalbėsime apie kovą su pinigų plovimu ES bankų sistemoje. Mes norėtume susidaryti kuo uh, aiškesnį vaizdą apie riziką, kuri susijusi su pinigų plovimu ES bankų sistemoje. Taip pat kalbėsime tai, kaip pagerinti priežiūros sistemas ir kaip sumažinti riziką. Pagal Europolą 80 procentų pinigų plovimo veiksmų vyksta ES finansų sistemos viduje, kadangi uh, šiuose veiksmuose dalyvavo pardavėja profesionalai ir pasinaudoja taip pat mokesčių rojais. Pagal naujausius Europolo nuomonės 1,2 procentai ES BVP yra nurodomas kaip e, dalis susijusi su rizikinga įtartina finansinių operacijų veikla. Taigi per vienerius metus milijonai milijardai eurų yra skiriama siekiant užtikrinti atitikčiai. Pirmoje mūsų klausimų dalyje mes kalbėsime apie pinigų plovimo riziką ES bankuose, pateiksime atskirus finansinių institucijų pavyzdžius E, tų institucijų, kurios susidūrė su pinigų plovimo rizika. Tai yra ABLV bankas Latvijoje, Pilatus bankas Maltoje, e, Danske banka ir kitas bankas Estijoje. Organizuotos nusikalstamos grupuotės tiesiog nukreipė savo veiksmus į mažesnės valstybės narės, kurios neturi pakankamai daug patirties ir kurios neturi pakankamai pajėgumų, kad galėtų stebėti situaciją vengdamos pinigų plovimo. Kad nekalbėtume tik tai apie negatyvius dalykus, norėčiau priminti komisijos pasiūlymą, kuris buvo pateiktas balandžio 17 dieną, ir kuriame kalbama pristatomas aktualiausia informacija susijusi su pinigų plovimu. Tai bus kita naudinga priemonė, kuri padės mums kovoti su pinigų plovimu. Pirmoje mūsų diskusijų dalyje dalyvaus įvairūs atstovai iš priežos institucijų, kurie supažindins su aktualiausia informacija apie naujausius įvykius. Man labai malonu pasveikinti šiandien juos visus. Būtų buvę naudinga, jeigu ir banko atstovai būtų galėję atvykti, tačiau jie negalėjo to padaryti, kadangi turėjo kitų įsipareigojimų arba todėl, kad jų pasisakymai šiuo metu bus per daug ankstyvas arba galėtų sutrikdyti tyrimus, kurie vyksta teismuose. Šio klausimo išvadomis pasirems koordinatoriai ir pagalvos, kaip ir su kuo suorganizuoti kitus klausimus, kokius atstovus pakviesti. Šamal El Hindi, fin, finansinių nusikaltimų tyrimo tinklo pavaduotojas negalėjo atvykti, jisai pateikė tiesiog dokumentus su savo pasiūlymais dėl to, kaip reikėtų spręsti ABLV banko problemas. Šitas dokumentas išplatintas komiteto nariais ir su FinCEN atstovais mes kai kurie galėsime susitikti Liepos mėnesį, kai vyksime į misiją į Vašingtoną kita plenarnė sesija bus skirta įvertinti, kaip e, patikrinimai ir kontrolė turėtų būti vykdoma ES ir nacionaliniu lygmeniu, kad būtų sumažinta pinigų plovimo rizika. Visi komiteto nariai gavo atsakymus raštus, kurio pateikė mūsų pranešėjai, kuriems mes juos išsitinėjame prieš šitos klausimus. Šitie atsakymai taip pat yra mm, patalpinti mūsų internetinėje svetainėje. Kaip mes dirbsime? Kiekvienas pranešėjas galės kalbėti septynės minutės, išsakyti savo įžanginės pastas. Po to, kai pasisakys pranešėjai, keisimės nuomonėmis su komiteto nariais. Pateiksime klausimus grupuodami ir diskutuosime penkias minutės. Pasakyti e, klausimą galite teikti tik vienos minutės trukmės, po to galėsite pasiteirauti, papildyti, tačiau tas raundas netruks ilgiau kaip penkias minutės. Taigi dabar norėčiau pristatyti pirmojo mūsų dalies kalbėtojus. Peter Putninč, finansų ir kapitalo rinkos komisijos pirmininkas Latvijoje, kuris pasidalins informaciją apie ABLV atvejį. Pone Marijana Kiklūna, Maltos finansinių paslaugų priežiūros institucijos direktorė, Kenneth Faručia, Maltos finansų žvalgybinių tyrimų struktūros vadovas pateiks informaciją susijusią su Pilatus banku ir Andrienom Estijos finansų priežiūros e, tarnybos valdybos e, narys ir jis pakalbės apie Danske Bank ir Ferzo Bank. Norėčiau paprašyti Peter Putninš pristatyti savo informaciją. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pakvietimą, už galimybę atvykti į jūsų komitetą ir pateikti informaciją apie mm, klausimus susijusius su pinigų plovimu ir taip pat apie situaciją ALMV banke. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš esu parengęs pristatymą kurį matysite ekrane ir pateiksiu aktualiausią informaciją per teik, tas penkias minutės, kurias jūs man numatėte. Norėčiau pateikti tokią pagrindinę informaciją. Komercinių bankų Latvijoje yra 16. Jeigu mes dabar neminėsime ABMLV banką, tai jų tada bus 15 Yra trys bankai, kurie aptarnauja vietos mm, klientus ir dvylika taip vadinami užsienio mm, klientų bankai. pakankamai didelis užsienio klientų bankų skaičius, klientų, kurie yra iš Europos rytų, yra pakankamai didelis rizikos faktorius mūsų bankų sistemai ir priežiūros sistemai nuo 90-ųjų metų. Todėl mūsų komisija reikalauja iš bankų, kad būtų sugriešinti reikalavimai dėl e, atitikties e, teisės nuostatoms, pavyzdžiui, dėl kapitalo, dėl mokumo, o dabar Latvijos bankai dabar peržiūra šitą, peržiūra šitą strategijas ir bando kurti kitus verslo modelius kadangi dabartinė verslo praktika nelabai pasiteisina. Dėl kovos su pinigų plovimu, užsienio e, indėlių e, apimtys 15 e, metais pasiekė savo didžiausią lygį ir sudarė 54,8 procentus visų indėlių. 16 metais Latvija įstojo į EBPO ir mūsų priežiūros struktūros pasikeitė. Mūsų komisija pareikalavo bankus iš esmės peržiūrėti jų klientų bazę ir vengti e, e, neiškios kilmės e, indėlių ir dabar tik tai 35 procentus sudaro tie užsienio klientų indėliai, o kalbant apie L, LB, LV banką, tai mes dabar artinamės prie per tuos 3-4 mėnesius prie 20 procentų indėlių iš užsienio tai yra žemiausias per 20 metų užsienio klientų indėlių lygis. Labai svarbu, kad nepablogėtų mūsų bankų reputacija ir kad nekiltų rizika mūsų valstybės tvarumui. Taip, tačiau dabar reikėtų pasakyti, kad geopolitinė situacija keičiasi ir konfrontacija tarp uh, E, vakarų valstybių, be kitako Latvijos ir e, Baltijos valstybių, e, su rytų Europos kai kuriamis valstybėmis. Todėl mes turime ir toliau siekti mažinti tų nelatvijos klientų indėlių kiekį ir siekti 5 procentų dalies visų indėlių kontekste dėl e, sankcijų ir kitų priemonių, kurių, kurių, e, ir korektūros priemonių, kurių ėmėsi mūsų komisija. Labai svarbu bankams užtikrinti vidaus rizikos e, m, išvengimo nuostatų taikymą ir reikėtų siekti, kad reguliavimo institucija, kad uh, bankai labai greitai reaguotų į iškilusią riziką e, vartotojams. Labai svarbu pasakyti, kad ABLV bankė visada priežiūra buvo labai griežta, ypač sugriežtinta per pastaruosius keletą metų negalima vis dėlto paneigti, kad Latvijoje yra problemų susijusių su pinigų plovimu, tačiau vyksta labai intensyvus darbas. Mūsų komisijoje per pastaruosius metus nuveikta ypatingai daug. ABLV bankas 2016 metais buvo nubaustas e, e, ir didžiausia iki šiol Latvijoje skirta bauda Praėjusiais metais mes sprendėme klausimus susijęs su Šiaurės Koreja ir todėl mes pareikalaujame, kad Laungės šitas bankas sumažinto užsienio indėlių kiekį, kiek įmanoma ir 20 milijonų eurų buvo numatyta e, bauda. Tai buvo precedentinis atvejis Latvijoje ir reikėtų pasakyti, kad dauguma kaltinimų, kurie buvo nurodyti FinCEN e, dokumente dėl ABLV, nėra nebuvo kol kas iki galo ištikrinti, tai darome dabar mūsų kasdienėje veikloje. Aš norėčiau pasakyti, kad tai įvyko praeitie ir tai, žinoma, turėjo neigiamos įtakos mūsų bankų sistemai. Aš staptelėsiu, laukiu jūsų klausimų, tuo labiau, kad matau, jog laikas man skirtas jau lyg ir praėjo. Ačiū, platnėms pasakysiu. Dabar periname iš šiaurės link pietų. O tai reiškia, kad mes aptarėme klausimus, kurie yra svarbus ne atskiriams regionams, bet visai Europai. Todėl sutikiu žodį poniai Marijana Skiklūna, Maltas finansinių paslaugų priežiūros tarnybos generalinė direktorė. Dėkuoju pirmininkė komiteto nariai, dėkuoju, kad pakvietėte mus šiandieną e, pasisakyti. Kadangi daug laiko neturime, tai aš tik tai dalimis pristatysiu savo uh, pasisakymą, bet jūs galėsite jį pasiskaityti, nes jis yra paskelbtas internete, visas mano pranešimas. Dėl licencijų išdavimo ir priežiūros ir iššūkių Pilatos banko atveju problemų požiūris į mm, licencijos suteikimą naujam e, pareiškėjui. Mes E, vykdome ES ir vietos reikalavimus e, prieš teikdami licencijas, bet kokiam subjektui, kuris kreipiasi dėl licencijos. Ir tą patį galima pasakyti apie Pilatus banką. Darbuotojai mūsų atliko išsame patikrą pateiktų dokumentų, buvo e, pateikti klausimai, prašoma papildomos informacijos ir sulaukėme atsakymų taip pat. Um, E, trečiosios šalies žvalgybinė ataskaita yra rengiama, e, tikrinama e, paaiškėjo veikla ir po 12 mėnesių mes paskelbėme savo išvadas ir dėl Pilatus banko. Šiam bankui mes taikėme griežtesnę priežiūrą, vyko daug patikrinimų vietoje, vadovantis es reikalavimais, taip pat peržiūra veiklos ir e, buvo e, taikomas deramos patikros principas. Priežiūros e, peržiūra per pastarus metus gilinos, gilinosi įvairius aspektus susijusius su šiuo banko, kai e, žiniasklaida praėjo rašyti apie to banko veiklą. Taip pat e, Mes e, dirbome su e, e, finansinės priežiūros ir vertybinių, vertybinių popierių, finansinių įstaigų priežiūros ir vertybinių popierių institucija. Tirdami šį atvejį ir pernai buvo pradėtas išsamus gilus banko patikrinimas kartu su finansinės žvalgybos ir analizės skyriumi buvo peržymos sąskaitos sandoriai, e, vadovavimas, e, gilinamės į visus banko aspektus, norėdami įsiaiškinti, ar bankas nevykdo pinigų plovim, su pinigų plovimu susijusios veiklos. Peržiūra patikra vyksta iki šiol. Šiuo atveju didžiausios problemos yra rizika ribojantis rodikliai ir žvalgybinė informacija E, jie tarsi užveda ant kelio, bet taip pat tie visi rodikliai turi tam tikrų e, trūkumų. E, derama patikra. Taip pat šis principas turi tam tikrų trūkumų, nes negalime gauti visos informacijos. Galiausiai, kai išaiškėjo sprendimai JAV valdžios pateikti kaltinimus banko akcininkui. Mes jau turėjome pagrindą veikti ir tada ėmėmės veiklos labai greitai. E, Pašanom iš pareigų pirmininką banko, e, treč, nepriklausomą asmenį paskiriame vadovų ir taip pat e, ėmėmės kontrolės ir užkirtome kelią atsiemimų lėšų iš banko. Dabar mes giliname savo patikrų e, peržiūros rezultatus, kad nuspręsime, kokie kiti žingsniai. Mūsų finansų, finansinių įstaigų priežios tarybos uždavinys yra uh, užtikrinti priežiūrą, kuri tikrintų ar laikomasi rizikos e, ribojimo uh, reikalavimų. O finansinės žvalgybos ir analizės skyrius e, užsima e, priežio veiklos, e, kuri gali būti susijusi su pinigų plovimu. ir um, reikalavimai dėl pinigų plovimo ir teroristinės veiklos finansavimo prevencijos turi tiesioginį e, poveikį mūsų darbui. Per pasarus porą metų atsirado uh, nemažai teisės aktų ir uh, būtent Pilatus atveju buvo pritaikyti tie dokumentai. Uh, mes taip pat daug dėmesio skiriame pinigų plovimo prevencijai Pastaraisiais metais siekėme šio požiūrį sustiprinti priežios. Veik 2016 metais finansinių įstaigų priežios tarnyba įkūrė specialų skyrių, kad mes galėtume koordinuoti veiklą geriau su finansinės žvalgybos ir analizės skyriumi. Ir dabar e, sutelkėme e, didesnę komandą ekspertų. Kartu su finansinės žvalgybos ir analizės skyriumi dirbame tam tikrais atvejais bendrai ir siekėme pasinaudoti šios skyriaus ištekliais taip pat pasitelkti savo ekspertus. Mes e, daug dėmesio skiriame e, suderinti e, priežiūros priežiūra atsižvelgiant į, atsižvelgdami į rizikos ribojimo e, rodiklius ir taip pat į kovos su pinigų plovimu teroristinės veiklos finansavimo reikalavimus. Mes e, ieškome papildomų išteklių, taip pat reikia apmokyti personalą, su JAV dirbame šiuo požiūriu, taip pat reikia užtikrinti grėsnį veiklos suderinimą su e, kitomis tarnybomis. Turime specialią strategiją. Prieš porą savaičių ji pradėta įgyventinti, egzistuoja specialus mechanizmas, kuris sustiprins bendarbiavimą tarp skirtingų agentūrų dirbančių pinigų plovimo prevencijos ir teroristinės veiklos finansavimo prevencijos srityje. Mes e, manome, kad mes e, galėtume geriau dirbti, jeigu mm, galėtume geriau nuotis ES gairėmis šioje srityje. E, taip pat e, reikia geriau vertinti e, verslo modelius, bet ES šiuo metu nėra nustačiusi kriterijų apie tai. O šiaip tie modeliai veiklos gali būti siejami su e, pinigų plovimo ar finansinės, e, teroristinės veiklos finansavimo veikla. Ir taip pat e, reikėtų gilintis į struktūrą nuo savybės. Tai galėtų sukurti papildomas vertės, tyriant mano ką tik minėtas dvi veiklos rytis ir iškardant jas. Reikėtų e, taip pat daugiau e, gairių apie tai, kaip nacionalinės institucijos turėtų naudoti egzistuojančias priemonės. Baigdama noriu pasakyti, kad mes pritarėme nuomonį, kad pinigų plovimas yra labai svarbus klausimas ir kad tai yra didžiulė problema ne tik tai atskiroms valstybėms narėms, bet ir visai Europos Sąjungai. Ir esame pasirengę uh, kovoti su pinigų plovimu, kad apsaugotume savo finansų sistemą ir sieksime dirbti su ES institucijomis, kad sukurtume stipresnę sistemą. Dėkuoju. Dabar kviečiame poną Kenetą Karučią, e, Maltos finansinės, finansinės žvalgybos padalinio vadovą. Dėkui, pirmininkė. noriu pasakyti, kad irgi e, kalbėsiu trumpiau, negu kad planavau. Noriu pasidžiaugti šią galimybę e, šiandien e, prisidėti mums visiems prie mūsų sistemų kovojančių su pinigų plovimu ir terorizmu sustiprinimo. Maltos finansinės žvalgybos ir analizės padalinys turi dvi funkcijas - analitinę ir priežiūros. Analitinė e, funkcija prasideda gavus įtartinų sandorių, e, pranešimus apie įtartinus sandorius, informacijos analizę ir informaciją. Ir šis padalinys taip pat atsakingas už informacijos keitimąsi su kitais finansinės žvalgybos padaliniais, teisės saugos institucijomis, priežiūros institucijomis, o priežiūros funkcijos m, mm, apima a, e, bankų priežiūrą ir a, e, užtikrinimą, kad būtų laikomasi galiojančių taisyklių. Keičiasi e, situacija finansinėme ir nefinansinėme sektoriuje ir finansinės žvalgybos ir analizės padalinys E, organizuoja ir dalyvauja įvairiuose mokymuose. Mūsų e, finansiniai ir techniniai ištekliai yra išaugę, bet noriu pasakyti, kad kova su pinigų plovimu ir te, terorizmo finansavimu nėra lengva. Ir uh, reikia turėti reikalingus išteklius, bet to neužtenka. Reikia, kad būtų um, visame pasaulyje e, tarptautiniai mechanizmai e, kovai su nusikaltimais, tokiais kaip pinigų e, plovimas ir terorizmo finansavimas. Ir tokie nusikaltimai yra pasaulinio masto ir ne visos šalis gali vienodai efektyviai su jais kovoti. Tuo nusikaltėliai ir pasinaudoja. Taigi mes turime įvertinti ES reglamentai, direktyvos kartu su JAV atitinkamų tarnybų rekomendacijomis atitinka e, tuos tikslus, kuriuos turime. Aišku, e, visos šios taisyklės yra naudingos, bet ar jų užtenka? Ir vyksta dabar tų m, mm, tarptautinių taisyklių vertinimas, m, mm, tarp jų ir FATF metodologijos, vertinant efektyvumą, metodologiją. Ir tas vertinimas rodo, kad e, daugiau negu pusė ES valstybių narių, kurios buvo įvertintos, siekia tik tai vidutinio lygio mm, efektyvumą. Jų efektyvumas yra tik vidutinio lygio kovojant su tokiais nusikaltimais. Ir tai reiškia, kad tom šalim reikia iš esmės gerinti savo veiklą šioje srityje. Mes irgi turim uh, savo patirtį ir manome, kad turi būti ES įmamasi įvairių iniciatyvų ir ne tik ES. Mūsų pirmasis pasiūlymas e, glaudžiau bendradarbiauti vykdant AML, tai yra e, kovos su e, pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu priežiūra ES. ES turi įvairių teisėkuros iniciatyvų, e, kad būtų stiprinamas finansinių žvalgybos padalinių bendradarbiavimas įvairiose valstybėse narėse. Tomis iniciatyvomis džiaugiamės, bet labai dažnai valstybės narės dirba atskirai ir jų informacija, e, jų keitimasis informacija e, ar gerąją praktiką yra labai ribotas. Europos Sąjunga labai mm, aktyviai dirba e, primdama įvairius teisės aktus, reglamentus ir direktyvas, bet to neužtenka, reikia techninės paramos ir gairių tom naujom primtom taisyklėm įgyvendinti. Mes suprantame, kad Europos priežiūros institucijos aktyviai veikia šioje srityje, bet e, apima tik finansinį sektorių ir nefinansiniam sektoriui ir nefinansiniam profesijom neskiria pakankamai dėmesio, kas turėtų būti daroma. E, toliau dar vienas komentaras e, skirtas teisės aktams. Mes suprantame, kad įstatymų peržiūra yra labai svarbi, kad neatsiliktume nuo sparčiai bekintančios situacijos, tačiau turime didesnį dėmesį skirti ir efektyviam įstatymų įgyvendinimui. Taigi reikia rasti tą pusiausvyrą tarp e, naujų taisyklių kūrimo ir jų tinkamo įgyvendinimo. Ir galiausia, noriu pabrėžti, kas yra svarbiausias aspektas, e, naudojant finansinę žvalgybinę informaciją. Jau nemažai pastangų įdėta, kad bendradarbiavimas tarp finansinės žvalgybos padalinių uh, tarp skirtingų valstybių narių stiprėtų. Tačiau rezultatai kol kas yra labai riboti, kai kalbame apie nusikaltimų tyrimą, baudžiamą į persekiojimą. Ir tokių nusikaltelių teisimą. Dėkoju. Ačiū direktoriui Farūdžiu. Dabar grįžtame į šiaurę. Andrė Nom, Estijos finansų priežiūros e, tarnybos valdybos narys. Ačiū, labas rytas. Dėkoju už galimybę paaiškinti, kokiu rezultatu pasiekė mūsų tarnyba ir kokias, kokia rizika kyla mūsų bankų sistemai. Nors mes e, aptarėme pakankamai konfidencialią informaciją, aš padarysiu ateisiu į jūsų klausimus. Finansų inspekcija tai yra finansų rinkos priežiūros e, institucija kaip ir kitos organizacijos, turi atitinkamas galias, turi įgaliojimus, kad nusikaltėliai negalėtų patekti į mūsų finansinės e, e, struktūras, mes žinoma netliekame finansinio baudžiamojo persekiojimo, tai daro kitos valstybės institucijos, kaip ir visose valstybėse. Finansų inspekcija 2014 metais pradėjo įgyvendinti savo naują strategiją ir mes pakeitėme šitą strategiją, kadangi norėjome pasiūsti labai aiškę žinę visuomeniai, e, bankams, kad Estija nėra tinkamiausia vieta finansų tarpininkams ir potencialiems pinigų plovėjams mes e, vadovaujame rizikos vertinimo modeliais, kad galėtume tinkamai įvertinti riziką ir kad galėtume imtis inspekcijos veiksmų. 2014 metais mes atliekame rizikos vertinimą ir konstatavome, kad du bankai potencialiai patiria didžiulę riziką, tai yra Danske Bank Žinoma, šitas bankas pasinaudojo įsisteigimo laisvė, tačiau šito banko savininkai buvo piliečiai iš Ukrainos. Danske savo buveinę perkelė iš Estijos ir po to buvo bankui licenzija atimta, bendradarbiaujant su Europos centriniu banku. Čia jūs matote statistiką rodančią, kaip mūsų priežos veiksmai buvo sustiprinti atskiruose sektoriuose. Galbūt įdomesnė yra kita skaidrė, kurie rodo, kiek indėlių buvo nuo 14 metų į mūsų bankuose iš užsienio. Tai yra nuo 19 procentų sumažėjo iki 11,7 procentų ir ko gero svarbi kreivė, rodanti, kiek indėlių apskritai sudarė tie užsienio savininkų pinigai. 14 metais tai buvo 8,5 procento, o dabar mes einame link 1,3 procentai. Taigi, nuo 14 metų, kai mes pradėjome taikyti agresyves priežas priemonės, tų indėlių apimtis sumažėjo. Čia yra pateikta statistika apie mokėjimus iš Estijos milijardais eurų. <clears throat> Vertindami pinigų plovimo riziką, galime suprasti, kad e, išmokos e, iš Estijos pervedimai e, iš Estijos mažėja pastoviai ir šitos transakcijos yra uh, vykdomas dažniausiai doleriais. Labai aiškiai reikėtų pasakyti, kad mūsų priežiūros sistema vertina visas įmanomas rizikas, kurios egzistuoja mūsų banko sistemoje ir mūsų žinia yra labai aiški. Estija nėra ta vieta, kurioje galima plauti pinigus ir tiesiog turėti reikalų su finansiniais tarpininkai susijusiais su terorizmu. Ačiū. Ačiū visiems pranešėjams. Dabar pradėsime diskutuoti su komiteto nariais. Jau yra užsirašusių jų kalbėti. Jūs galite pateikti klausimą vienos minutės bėgėje ir tikėtis atsakymo. Pirmiausia, bendra pranešė. Kas? Yeah, um... Ačiū, ačiū už e, pateiktą informaciją, kadangi mes dabar nagrinėjame konkrečius tris atvejus, juos ir sutelksiu dėvėsi Danske Bank. Norėčiau padėkoti Andrė Nom, padėkoti, norėčiau pateikti Jums tris klausimus. Kada Danijos institucijos sužinojo, kad šitas bankas buvo įtariamas pinigų plovimu Estijos e, padalinyje. Kada ir kaip tai buvo padaryta ir koks atsakymas buvo gautas ir kokių veiksmų buvo imtasi jūsų inspekcijoje Danijos E, žiniasklaidoje buvo sakoma, kad Danijos banko e, e, padalinys yra kaltinimas, kad jisai pateikė klaidinančią informaciją. Todėl gal galite paaiškinti, kokią jūs klaidinančią informaciją gavote iš Danske Bank padalinio. Taigi toks būtų mano klausimas. Galbūt aš patiksinsiu savo klausimus po to, kai gausiu atsakymus. Kolega Nom. Ačiū. Aš jau sakiau, 14 metais mes lankėmės Danske banke, vietoje atlikome patikrinimą ir Danijos prieš instituciją informavome, kokie mūsų apsilankimo rezultatai ir Danske Bank e, kontrolę mes atlikome laikydamėsi visų e, diskretiškumo reikalavimų. Puikiai bendradarbiavime su Danijos priežiūros institucija, o mūsų komisija atliko priežiūros vertinimą. Mūsų tikslas buvo labai aiškus ir mes pasakėme, kad šitas padalinys turi sustabdyti savo veiklą Estijoje, kadangi mes priežiūros institucijoje konstatavome, kad rizika yra per daug dideli. Estijai tai buvo labai paprastas dalykas, jeigu mes tiesiog eliminuosime šitą uh, E, padalinį iš mūsų finansų sistemos formolijų, for, for, portfelio, tai palengvės situacija. Taigi su Danijos priežos institucijomis mes bendradarbiavame viso tyrimo metu. Jūs klausite konkrečiai apie tą neva klaidinančią informaciją. Tačiau jūs tikriausiai turite omenyje tai, kad laikraščiuose buvo paskelbtas straipsnis, kad kai kas Danske banke jau anksčiau buvo žinoma, kad buvo žinoma, kog yra didelė rizika susijusi su pinigų plovimu, galbūt su Rusijos pinigų plovimo bendromis tarpininkimis. Kai mes atlikome patikrinimą vietoje 14 metais ir tada Danske bank uh, bankas galėjo gauti iš mūsų informaciją apie tuos klientus ir jie, Danskė bankas informavo, kad buvo tam tikrų įtarimų dėl tam tikrų banko klientų. Tiesiog mes gavome labai aišku atsakymą ir tiesiog toliau bendradarbiavimas su Danijos priežos institucija ir ko gero daugiau aš šiuo konkrečiu klausimų negaliu pasakyti, tuo labiau, kad šita byla dar nagrinėjama. Ačiū už atsakymą. Man atrodo, kad e, Estijos ir Danijos priežos institucijos e, yra veiksmingos ir žinoma buvo imtasi bendrų tyriamųjų veiksmų, tačiau ko gero kai e, bendradarbiavo e, tokios institucijos dažniausiai pasitaiko ir tam tikrų silpnų vietų. Ar jūs tiesiog im, ėmėtės veiksmų patys ir informavote Daniją, ar jūs dirbote kartu? 14 metais mes patys atlikome patikrinimą vietoje ir mes buvome E, patenkinti Danske Bank priežiūros e, instituciją ir tiesiog mūsų uždavinys buvo tiesiog perkelti šitą banką, eliminuoti banką iš verslo susijusio su e, ne Estijoje gyvenančių asmenų indėliais dėl priežiūros institucijų atsakomybės. Danske Bank veikė Estijoje tiesiog laikydamasi teisės laisvai įsikurti. Tai reiškia, kad Danske bankas galėjo įsikurti bet kurioje rinkoje. O mes atlikome priežiūrą, stebėjome, ar nevykdomas pinigų plovimas, Tačiau kiti dalykai taip pat buvo vertinami, e, vertinama ar veikla buvo atliekama tinkamai. Aš manyčiau, kad mes gerai bendradarbiavome su Danijos atitinkama institucija, tačiau sutelkėme mūsų veiklos e, dėmesį į pagrindinį mūsų tikslą Estijoje ir Danijos priežiūros institucija, žinome, galbūt galėtų nuveikti, ką nors daugiau vyriausybės valdysenos lygmenių. Uh, tačiau informacijų mainai tarp mūsų institucijų buvo pakankamai geri. Oh. Dėkuoju. Pranešėjas, vienas iš pranešėjų kėlė šį klausimą, dėl to reikėjo kai ką patikslinti, bet prašau neviršyti penkio, penkių minučių klausimams atsakymams. E, Ryšianis Karinč, EPP atstovas, dėkoju pirmininkė. Kalbu EPP vardu ir noriu padėkoti kalbėtojams. Aš norėčiau dėmesį skirti vienam iš trijų atvejų, konkrečiai bankui ABLV. E, tai yra Latvijos bankas, mano šalies bankas ir prašau kolegos, e, jūs dėgite ausinės, kreipsiuosi į poną Putninš e, latviškai, nes labai keista kalbėti kita kalba su Latviu, savo tautiečiu. Jeigu e, prisimenate, mes užsimė teisės aktų prieimimu, Europos parlamentas turiu galvoje. ECB e, vykdo E, priežiūra e, trijų didžiųjų bankų, o kova su pinigų plojimu e, prevencija yra jūsų priežios įstaigos Latvijoje kompetencijos rytis. Aš perskaičiau jūsų atsakymus raštu, išklausiau, ką jūs sakėte dabar, ką tik. Ir man susidaro įspūdis, kad viskas funkcionuoja, sistema veikia, priežiūra vykdoma, atrodo, kad viskas yra gerai. Taigi mano klausimas būtų toks, jeigu viskas atrodo taip gerai, kaip bent jau atrodo, tai kaip toks atvejis, kaip ABLV galėjo atsitikti. 2016 metais buvo nustatyta e, šiam bankui pati didžiausia istorijoje bauda už e, vidaus kontrolės sistemos trūkumus. Pirmasis klausimas. Kaip galėjo tas atvejis e, susidaryti, jeigu jau tokia gera jūsų e, priežio ir kodėl informacija ne iš jūsų, ne iš kitos e, valstybės narės atėjo, bet iš JAV atitinkamų tarnybų. Ir trečias dalykas, ar tai nerodo, kad valstybės narės nepakankamai koordinuoja savo veiksmus es lygmenių? ECB kontroliuoja, tai yra prižiūri tris didžiausius bankus ir galbūt vis tik tai jis turėtų vaidinti tam tikrą mm, vaidmenį, prižiūrint e, antipinigų plovimo veiklą. Pone Putniš, e, kaip sakiau pradžioje, FinCEN JAV e, iškėlė šios faktus, bet mes, kaip priežos institucija, jau žinojame apie tai ir ėmėmės atitinkamų veiksmų savo ruoštų. Kodėl taip atsitiko, nežinau. Gal jeigu ponas e, Hindei būtų čia, jis galbūt galėjo paaiškinti, e, kokie motyvai išprovokavo ją vyriausybę veikti. Tačiau esu tikras, kad tai yra susijęs su tam tikrais praeities dalykais. Ir Abelvė našta buvo pernelyg didelė, buvo neišspręstų klausimų tarp e, ABLV banko ir ją vyriausybės, dėl to atsirado tas e, dokumentas JAV. Mes Iš jo dokumento nedaug ką sužinojome. Galiu pasakyti, kad taip pat ir nelabai nustebame. Ar aš galiu a, pertraukti, sako ponas, nutraukti, e, ponas Karinč. Jeigu aš teisingai supratau, jūs sakėte, Finsen nieko nepasakė naujo, jūs jau viską žinojote bet dėl to FinCEN e, pranešimo ataskaitos e, bankas turėjo būti uždarytas. Kodėl jūs to nepadarėte, turėdami tą pačią informaciją? Nesuprantu. Arba jūs žinojote tai ir turėjote uždaryti banką, arba nežinojote ir dėl to dabar jis uždaromas. Tai labai e, rimtas klausimas. Aš mielai atsakysiu jį. ją e, ja, vyriausybė neuždarė banko, ji tik paskelbė dokumentą ir tai buvo projektas tik tai dokumento, kuris įsigaliojo po dviejų mėnesių. Bankas mirė per dvi, tris dienas. Nežiūrint to, kad Finsen dokumente buvo kaltinimai e, ir abejojama banko galimybėmis išgyventi E, reikia galvoti apie rinkos situaciją. Kai JAV tre, e, e, išdas paskelbė tokią informaciją, negali išgyventi. Galbūt prieš dešimt metų tai ir būtų buvę įmanoma, bet ne dabar. Paprasčiausiai rinkos atkirto izoliavo šį banką ir Abelvė tebe turi licenciją, šiuo metu e, nereikia kelti nemokumo bankroto bylos. Didžiausia banko problema yra izoliavimas jo. Visos banko operacijos yra sustabdytos. Buvo tai padaryta per porą dienų. Mes Europoje turėtume žinoti, kad jeigu bet kokio banko atžvilgių E, išdas JAV paskelbs tokį dokumentą ar jo projektą dėl bet kokio banko ES. Tas bankas neturi šansų išlikti. Taip vadinamas banko uždarimas būtent taip ir įvyko Rinka paprasčiausiai sureagavo. Nebuvo taip, kad JAV paskelbė kokį nors dokumentą, kuriuo būtų atšaukiama e, šio banko licencija. Tai yra ECB kompetencija. Dėkoju. Aš matau, kad man ką iš norėtų pakomentuoti dar, bet e, laiko nebeliko ir gal kas nors iš kolegų grįž prie to klausimą. Ana Gomeš. Aš noriu kreiptis į Maltos atstovus. Kai Europos parlamentas nuvyko į e, Maltą po žurnalistės Galicijos nužudimo, mes e, kėlėme klausimą apie Ali Sad, kuris yra savininkas Pilatus banko. Mes neturėjome informacijos, bet matėme, kad kažkas negerai vyko. Jūs sakėte, kad atlikote tyrimą deramą. Tai kas ne E, pasiteisino. Jūs kreipėtės, sakėte, į trečią šalį dėl ataskaitos. Ar tai buvo KPMG, e, ar e, dėl to viskas taip pasitiko. Ir didėjai dabar klausimai yra persekiojimas teisminis ir konfiskavimas turto. Jau kovojama su pinigų plovimu, bet Maltoje taip nėra, nes policija kontroliuoja ministras pirmininkas ir policija nedaro to, ką jūs sakote savo ataskaitose. E, dabar 17 Black tai yra e, Dubajuje veikianti registruota įmonė, kurios pinigai keliavo per Pilatus banką. Ir e, Mici, taip pat ministras pirmininkas, pasirašė susitarimą su Azerbaidžianu ir atro, iš 17 Black offshore'inėse sąskaitose turėjo jisai gauti pinigus. Ir, ir didysis klausimas yra žinojimas apie tai, kas, kam priklauso tos bankinės struktūros. Prašom, direktorės Kiklūna. Pirmas klausimas. Dėl deramos patikros. Turiu paaiškinti, kad šiuo Šiuo atveju mes e, taikome standartinę deramos patikros procedūrą, tokiais atvejais ir šiuo atveju tai buvo padaryta. Mes taip pat esame užsakę e, žvalgybinę deramos patikros ataskaitą, ne KPMG atliko tyrimą, tarptautinė žvalgybinė bendrovė tą darė E, nemažai priežios institucijų naudojasi tos įmonės bendrovės paslaugomis įskarta Junktinės karalystės priežios tarnyba. Aš negaliu paminėti tos įmonės, reikėtų man jų atskiro leidimo tam. Deramos patikros ataskaita buvo Mes tiksliau e, prašėme, kad pono Sadro e, praeitį patikrintų tą bendrovę. Ir paaiškėjo, kad ponas Sadras yra kilęs iš šalies, e, kuri kelia tam tikrų pavojų, tam tikrą riziką. Ir ataskaita deramos patikros ne, er, neminėjo jokios labai neigiamas informacijos. Dėl banko uždarimo. JAV valdžios institucijos e, pateikė kaltinimą ponui Sadrui, e, bet tai yra susiję būtent su ponu Sadru, ne su banku. Ir e, tai yra susiję su pono Sadro tam tikrais sandoriais prieš įsteigiant šį banką ir mes iškart pašalinome e, poną Sadrą kaip banko akcininką, taip pat iškart sustabdėme jo balsavimo teisės, mes paskyrėme nepriklausomą kompetentingą asmenį, kad jis imtųsi e, vadovauti bankui, kontroliuotų turtą. Mes siekime užtikrinti, kad turtas neišplauktų iš e, banko. Taip pat, kaip sakiau, mes pradėjome prieš uh, E, pateikiant kaltinimą. Tam asmeniui pradėjome su finansinės žvalgybos padaliniu e, peržiūrą e, kiekvienos atskiros operacijos sandorio. Tai yra labai išsamus patikrinimas, kuris vyksta iki šiol. Mes norime išsiaiškinti, ar, visi, ar yra tikrai pagristi kaltinimai ir ar tikrai pinigų plovimų užsiemė šis bankas. Kaip sakiau, mes Dar nebaigėme tyrimo, dabar laukiame, kokie bus peržios rezultatai. Stebime ir kitus aspektus, situacija keičiasi, nestovi vietoje ir imsimės būtinų tolesnių žingsnių priklausomai nuo to, ką nustatysime. Pona Zylė, pirmasis vicepirmininkas. pon... ponas Varudžė. Aš noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbus klausimas, nors e, ne tik nacionalinis, bet ir Europos e, klausimas ir pasaulinės svarbus klausimas. E, paminėtos tam tikros E, pavardės, bet jūs tikriausiai suprasite, kad aš negaliu jums pateikti penelik daug informacijos, tai galiu jūs patikinti, kad e, bet kuriuo atveju, jeigu mes nustatome, kad yra tikimybė, jog užsimama pinigų plojimu, jeigu mūsų finansinės e, žvalgybos e, padalinys tą nustato, tai mes imamės e, atitinkamų žingsnių. Dabar Robertas Zylė. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems kalbėtojams iš nacionalinių priežios institucijų. Aš norėčiau pasinaudoti e, tuo, kad jūs esate ir norėčiau paklausti jūsų apie sisteminius klausimus, sistemės problemas, ne apie kiekvieną atvejį atskirai jūs galbūt galite pateikti pasiūlymų dėl sisteminių dalykų. Norėčiau pateikti klausimą ponui Putninčiui ir kitiems taip pat juos skiriu. Ar mums reikia, kad bankų sąjungos lygmenių, pavyzdžiui, ECB ar Europos bankų institucija turi užsimti pinigų plovimo teroristinės veiklos finansavimo prevenciją ir priežiūrą? Pavyzdžiui, ar, pavyzdžiui, galima būtų suburti savanorės šalis į tokią e, priežios sistemą. Ir dėl eurozonos, ar nereikėtų tam tikrų perspėjimo signalų? Pavyzdžiui, jeigu yra pernelik daug nerezidentų sąskaitų, ar tai nekelia pavojaus atskiroms šalims? Ir galbūt reikėtų, pavyzdžiui, šviesoforo sistemą įvesti ar kitokią perspėjimo sistemą eurozonoje. Pavyzdžiui, jeigu atsiranda labai daug nerezidentų sąskaitų bankė. Trečiasis klausimas. Tai aktualu rinkėjams, pavyzdžiui, kaip paaiškinti tam tikrus dalykus. Mes žinome, kad kartas nuo karto e, amerikiečiai nubaudžia didelius Europos bankus, bet tie bankai dirba ir toliau ir žmonės sako, pasižiūrėkite, ABLV bankas užsidarė, bet kai kurie e, akcininkai Luksemburgo skyriuje banko e, dirba ir jie prisijungs prie kitų, e, dirbs kartu su kitais eurozonos bankais ir jie turės savo e, E, klientus, bet tie klientai taip pat galbūt e, nori turėti galimybę vykdyti sandorius JAV doleriais. Galbūt galėtumėte paaiškinti tai. Kaip jums atrodo, ponas Putninš? Dėkui. Dėl bendro požiūrio į pinigų plovimo prevencijos veiksmus priežiūrą Europos Sąjungoje Mes remtume tokią mintį. Vyko e, priežios valdyboje tokia diskusija e, bendro priežios mechanizmo kontekste. Pone Mei taip pat yra apie tai kalbėjusi ir aš noriu pasakyti, kad aš asmeniškai remčiau tokį dalyką bent jau eurozonui. Tai turėtų būti taikoma, nes turime bendrą valiutą ir tai galėtų leisti mums apsaugoti ar staupyti nemažai pinigų, jeigu turėtume vieną instituciją kontroliuojančią e, pinigų plovimo galima veikla. Galbūt, pavyzdžiui, bendrame priežios mechanizme galėtų tai veikti. dėl eurozonos ir e, kovos su pinigų plovimu. Egzistuoja, galima sakyti, du tipai nerezidentų. Vienas tipas arba viena, viena grupė yra nerezidentai, kurie nepriklauso EBPO ar Europos Sąjungai. E, pavyzdžiui, iš buvusios Sovietų sąjungos jie gali būti ir tie rezidentai kelia nemažai grėsmės tiek mūsų nacionaliniam saugumui ir mūsų sistemai nacionaliniai. Bet taip pat e, yra kiti nerezidentai iš, pavyzdžiui, valstybių narių. Latvijai, e, Latvijoje nerezidentų laikomas bet kas, ar ukrainietis, ar vokietis. Ir mes turėtume, žinodami, e, kokie yra ES pagrindiniai principai, kokiais laisvės, kaip laisvas kapitalo judėjimas, ir kitus dalykus mes neturėtume statyti sienų kovodami su pinigų plovimu ar užkirzdami kelią jam. Skirtumą reikia daryti. Mes turėtume išlaikyti vieningą Europos rinką. Taisyklės dėl nerezidentų eurozonos e, valstybių turėtų būti visai kitaip vertinami negu rezidentai, kurie nepriklauso Europos Sąjungos mm, Euroz, eurozonai. Klausimas dėl darbuotojų, kai uždaromi bankai, kur jie keliauja. Aš galiu pasakyti, kad valst, tai yra valstybės narės ir trečiosios šalys, tačiau uh, tamprai susijęs su Europos Sąjunga, pavyzdžiui, Junktinė karalystė. Negalima sakyti, kad uždarant ABLV, kur juda pinigai, net darbuotojai, atsiprašau, kad jie iškeliaus į trečiojo pasaulio šalis. Aš manau, kad grįžtie pinigai į Rusiją ir kad jie kažkokiu būdu vėl pateks į Europos Sąjungą. Dėl to reikia vieningo požiūrio, nes mes Latvijos uždarom banką, kuris e, užsėmė pinigų plovimu ir kitur Europoje veikia bankai kurie aptarnaus tas lėšas ar naudos tas lėšas, tas nieko nebūtų įvykę. Ta pati galima pasakyti. Ir aš noriu sureaguoti dar kartą į pono Kanš klausimą. Aš neatsakiau jam į tą klausimą dalį. Dėl Šiaurės Korejos pinigų. Nebuvo tiesioginio sankcijų režimo e, pažeidimo Latvija. Ne vienas bankas nepažeidė sankcijų reikalavimų. Bet nežiūrint to, mes labai rimtai žiūrime į viską ir matome, kad kai kurie bankai netiesiogiai pažeidė sankcijų režimą. Bet aš kiek žinau, Latvija yra vienintelė šalis, kuri užtikrino e, priemonės ir noriu paklausti, ar iš mėnulio nukrito tie pinigai į Latviją ar e, kitur. Iš kitur atkeliavo pinigai. E, keliavo per įvairias šalis, per e, įvairias e, pasaulio valstybės. Ir negirdėjome, kad kur nors kitur, kokia nors kita šalis būtų ėmusis e, E, veiksmų prieš bankus, kurie buvo susijęs su šiuo atveju. Pagalvokite apie vienodas sąlygas visiems. ES dažnai vartojamas šis e, terminas bet manau, kad mes turėtume e, pagrysti savo žodžius darbais realiame gyvenime. Dėkuoju. Nils Torvalds, Alde. Dėkoju. Labai atsiprašau, sako pirmininkas, galbūt grįšime dar prie klausimo ES priežios kontroliuojant pinigų plovimo atvejus, bet dabar klausimai. E, išklausėme Maltos atstovų pasisakymo ir aš suprantu, kad trūksta uh, E, finansinės žvalgybinės informacijos. Ir toks gal ironiškas klausimas, ar pakaktų paprastos žvalgybos, nes turime daug tam tikrų uh, tam tikrų, galime pagalvoti apie tam tikrus e, apmąstymus paminėti. Ir e, jeigu bankas vadinasi Pilatus, tai gal reikėtų pasiskaityti 23 ar 27 e, naujojo testamento skyrių ir pasižiūrėti, kaip ten bus tuo e, poncijumi Pilatu, kuris nusiplovė rankas. Ir E, mes, kai bandome išsiaiškinti, kas yra bankų sistemose tikrai savininkai, susidurėme su siena. Pagal uh, Times of Malta laikraštį 15 metais 30 procentų pilietybės buvo suteikta uh, rusams, aštuoniems jungtinės karalystės piliečiams ir keturiems ukrainiečiams. E, bendrovė, kuri organizuoja vizų suteikimą e, Antigoje ir Barbudoje veikia, Kipire, Grenadoje, Maltoje, e, St. Kitts and Nevis ir St. Lucia. Tai yra vietos žinomas iš Panamos dokumentų, iš taip vadinamų Paradise dokumentų. Ir tikrai jau žvalgyba turėtų žinoti, kad kažkas vyksta, kai minimi tokie vardai ir pavadinimai. Ir problema pasaulyje tos e, auksinės vizos, bet aš noriu dabar paklausti, ar šiuo atveju tai yra Maltos problema ar ES e, problema? Kas norėtų atsakyti? Prašom. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti už klausimus. Galbūt pirmiausia, tą tokį paprastesnį klausimą atsakysiu. Kodėl Pilatus e, bankas pavadintas vardu, tai ne dėl biblinių motyvų, o dėl Pilatus kalno Šveicarijoje. Gerbiamas parlamentaras sakė, kad Malta nelinkus leistis. Nebuvo linkus leistis į diskusijas, kaip pirmininkavo apie tikruosius savininkus bankų. Ir aš tikrai nesutinku su tokia nuomonė. Malta pirmininkaudama iš tiesų dalinosi informaciją ir su taryba ir aiškiai sakė, kad yra atvira. Taip pat esame pateikę nemažai e, konstruktyvių pasiūlymų, kaip spręsti kai kurias problemas. Bet aišku, lieka dar tų problemų. Ir Maltos, Maltos pirmininkavimo laikotarpį nepavyko jų išspręsti, prireikė daug daugiau laiko tom problemom išspręsti. Tai tikrai nemanau, kad mes apsunkinam uh, darbą. Nes norėjome, kad būtų patvirtinta direktyva teisiškai. Mm, veikianti ir, ir praktiškai gerai įgyvendinama. O aišku, kad e, čia pagrindas buvo valstybių narių pozicija taryboje. Maltos delegacija čia niekaip nesusijusi su sprendimu įkurti IIP, kalbant apie pinigų plovimą, galima pinigų plovimą Europos bankų sistemoje, tai noriu pasakyti, kad tos lėšos kai mm, perkama pilietybė, tos gaunamos lėšos, kai perkama pilietybė, keliauja į bankų sistemą, remiantis taisyklėmis. Jei tie žmonės perka nekilnojamą turtą Maltoje, tai tas pirkimas vyksta per valstybinės agentūras, kurios irgi e, turi prievolę e, atlikti patikrinimus ar per notarus, jeigu tą daro, tai irgi patikrinimai atliekami. O kai kalbame apie... Tai, tai ir tos investicijos, kurias tokie asmenys daro, yra irgi tikrinamos. Yra tas deramo tikrinimo procesas. Bet mes nesam tie žmonės ar ta įstaiga, kuri galėtų apie tą auksinių vizų sistemą kažką konkrečiau ir daugiau papasakoti. Dėkui. O tai, o tos auksinės vizos, ar galit ką nors apie jas pasakyti? Tiek, kiek pasakiau, pasakiau, kokia yra procedūra, asmuo prašo įsigyti vizą ar pilietybę, jis turi atitikti tam tikras sąlygas, bet daugiau aš nelabai ką galiu pasakyti. Yra atitinkamos institucijos, kurios, kurios tuo užsijima. O mes esam bankų priežiūros įstaiga ir čia atvykom pakalbėti apie kovą su pinigų plovimu bankininkistės sektoriuje. Bet aš klausiau, ar tai yra Europos problema, ar tai yra Maltos problema, tos auksinės vizos. Ką jūs manytumėt? Pirmininkas, delegacija regis nėra kompetentinga Maltos vyriausybės vardu tuo klausimu kalbėti, jei bus dar laiko spontaniškiam pasisakymam, tai galbūt grįšime prie to. Toliau, kiti komiteto nariai. Dėkui pirmininkė, ponia Scott Kato. Apie Pilatės banką dar norėčiau paklausti. Auditorių m, mm, ataskaita, kas ją parašė, jūs neatsakėt į Gomeš klausimą ir KPMG vaidmenį jūs nusprendėt, kad ponas Anisada negalėjo vadovauti įmoniai, kuri turėjo licenciją bankininkystėje. Ta licencija buvo suteikta 14 metų sausio, bet tas asmo jau 13 metais buvo tyriamas ir buvo paskeltas nuosprendis jam šiuose, buvo pateikti kaltinimai šešiose srityse, tarp jų ir įtarimų pinigų plovimų, bet vis tiek tam asmeniui uh, buvo e, suteiktas leidimas vykdyti bankinę veiklą. Tai kodėl taip atsitiko? Ar, ar jūsų procesai kažkokie patikrinimai ne visai tinkamai buvo padaryti? Toliau, Maltos vyriausybė ir Azerbaidžiano piliečiai. Turime naujausios informacijos, kad Pilatės ir kiti bankai turėjo ryšių su Azerbaidžiano e, valdoma, Azerbaidžiano viena pagrindinių šeimų ir tie bankai investavo į Junktinę karalystę, Ispaniją ir Gruziją bei Montenegro. Tai atsakykite dabar. Dėkui. Galbūt nepakankamai aiškiai pasakiau. Ta nepriklausoma žvalgybinė ataskaita per licencijos teikimo procesą ne KPMG ją darė, o darė tarptautinę firmą. Ir mes pagal kontraktą negalime tos firmos pavadinimo skelbti, bent jau dabar. Dėl konfidencialumo priežasčių ir dėl to, kad tokios nuostatos yra sutartyje, bet tai nebuvo KPMG ta įmonė, kuri darė tą, mm, rengė tą nepriklausomą ataskaitą, nebuvo. Taip pat ir Maltos įmonė. Bet ta įmonė yra dariusi tokias ataskaitas ne vienoje valstybėje narėje. Taip pat ir jungti, žinoma yra ir Jungtinės karalystės finansinio audito įstaigai. Taigi mes įsitikin, mes buvome tikri, kad jie turi reikiamą kompetenciją tokią nepriklausomą žvalgybinę ataskaitą parengti. O kalbant apie tai, kodėl ponas Sada e, gavo leidimą įkurti banką Maltoje, kai jis buvo tyriamas JAV, Atsakymas labai paprastas, niekas išskyrus JAV nežinojo, kad tas asmo yra tyriamas. O mūsų tie derami patikrinimai, kurie vyko visą laiką bankui veikiant nuo jo uh, veikimo pradžios, nuolat um, buvo mum teikiamos ataskaitos ir neiškart nustatėme, kad JAV atlieka tyrimą. Kai išaiškėjo, kad tyrimas atliekamas JAV, kai mes gavome tą informaciją, tai jinai buvo visiškai neišsami. Mes nežinojom, kokiam kontekstais buvo tyriamas. Nes aišku, kad e, FBI, Federalinis tyrimų biuras Amerikoje ir kitos institucijos neskuba teikti informacijos tarptautiniai visuomeniai, kad tyria pona X ar pona Y. Taigi, atliekant mum tas deramas patikras, niekaip negalėjom gauti tos informacijos, kad tas žmogus buvo tyriamas mm, mm, JAV. Taip, galbūt čia sritį reiktų tobulinti, ne tiek Europos lygmenių, ne tik Europos lygmenių, bet ir tarptautinių lygmenių. Ir tiesų, iš tiesų tai nėra lengva tą padaryti, nes teisės saugos tyrimo institucijos turi tikrai rimtų priežasčių, kodėl negali atskleisti tam tikros informacijos. Ir jos neatskleidžia. Taigi, ta problema yra ir ta problema, su ta problema mes susidūrėme. Žinojome, kad yra tyrimai, bet nedomėjomės, kokie tie tyrimai vyksta, bet negaudavome informacijos apie tai. O reglamentuojanti įstaiga negali savo veiksmus paremti tik žvalgybiniais duomenimis, kurie niekaip nepatvirtinti ar niekaip nepagristi. nes mes reglamentavimo veiksmų negalim paremti tik įtarimais. Jie turi būti paremti faktais. Jei mes būtume nuėję pas poną Sadą ir pasakę, kad atimsime jum licenciją, nes jūs tyria JAV tarnybos, tai, tai būtų turėję pasiekmių tam tyrimui, kuris vyksta JAV. Taigi, norėčiau, kad suprastumėt, kad reglamentuojančios institucijos yra mm, mm, dažnai labai sudėtingoje situacijoje, kai girdime tam tikrus gandus, bet jais negalime pasinaudoti, nes turime veikti pagal pagristą e, veiksmų pagrindą, plus negalime niekaip įtakoti ar, ar mm, e, daryti neigiamo poveikio tyrimams, kurie vyksta kitoje valstybėje. Dėkui norėčiau čia pasi, pasidžiaugti, kad pas mus yra svečių iš Volvo e, gamyklų, iš Švedijos. Ir labai dėkojame, kad jūs domina mūsų darbas, tai skatina mūsų ir toliau dirbti. Dabar e, toliau mm, ponas Kulogulos. Norėčiau maltiečių dar paklausti savo atsakymuose raštu nepateikėte mums informacijos apie tuos politiškai svarbius asmenys susijusius su Pilatės banku. Ne tik pavardės turiuomenį, kad jų nežinome, bet nežinome ir kiek tokių asmenų yra. Pagal Dafne Galiciją duomenis žinome, kad buvo E, ministro pirmininko žmona, turis, turizmo ministras ir ministro pirmininko kabineto vadovo žmona. Marija Jefimova yra viena, vienas iš tų asmenų. E, Malta nori e, išsiųsti. Nori, kad iš Graikijos E, Jefimova būtų gražinta į Maltą. Tai po žurnalistės nužudimo Maltoje, ar jūs sustiprinote priežiūros veiklą Pilatus banke, ar ne? Ir jei sustiprinot tą prižiūrimąją ir tyriamąją veiklą, tai e, kaip tą padarėte, o jei nesustiprinote, Tai kodėl nieko nedarėte? Ar neturite tam kompetencijų, ar galių? Pone Siklūna. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad pagal įstatymą mūsų saisto konfidencialumo reikalavimas. Ir nenoriu sakyti, kad mes nelinkę bendradarbiauti, bet turime laikytis konfidencialumo reikalavimo įsipareigojimų ir negalime tų pavardžių atskleisti. O kalbant apie priežiūrą, tai čia galime e, viską smulkiai apie banką papasakoti. Kalbant apie priežiūrą, kaip jau sakiau, kalbėdama ir mūsų atsakymuose raštu, yra informacija, kad iškart priežiūra buvo sustiprinta šiek tiek ryšių dar į praeitį. Tas bankas buvo atidžiai prižiūrimas nuo pat pradžių. Iš pradžių 15 metų rugsėjį bankų priežiūros įstaiga atliko mm, banko patikrą vietoje ir tada e, žiūrėjome, ar bankas atitinka sąlygas, mm, kad galėtų turėti tą bankininkistės licenciją. Ir pateikėme informaciją finansinės žvalgybos padaliniui. O 16 metų kovo finansinės žvalgybos padalinys atliko banko patikrinimą vietoje. Mes irgi dalyvavome. 16 metais buvo dar, viena, dar vienas patikrinimas. Atsiprašau. Po to, kaip mm, pasirodė ponios Dafne Galicija straipsniai, ar po tų straipsnių jūs padidinot, sustiprinot priežiūrą ar ne? Jūs neatsakot į, į mano klausimą. Taip, mes sustiprinome tą priežiūrą, kuri jau ir taip buvo. Ir vykdėme įvairias dar iniciatyvas. Taigi, tos nepriklausomus žvalgybinius patikrinimus vykdėme, glaudžiai bendradarbiaudami su finansinės žvalgybos padaliniu, su kitom reglamentuojančiom e, institucijom atlikome tuos popierinius patikrinimus, atlikome banko patikrinimus vietoje, rinkome informaciją, e, kad galėtume atlikti išsamų ir gilų banko patikrinimą, e, apimantį ir visų sandorių ir sąskaitų patikrinimus, kad galėtume iš tiesų e, įsitikinti, ar tas bankas galimai dalyvauja pinigų plovime ir tas tikrinimas dar vyksta. Ir toks tikrinimas yra pakankamai išsamus. Tai ar tie jūsų patikrinimai susiję su tais politiškai, politiniais, su tais politikais? Jei norite e, nutraukti kalbėtoje ir užduoti papildomų klausimų, tai prašyčiau tą daryti per pirmininką. Tai ponas Kuglų, pakartokit savo paskutinį klausimą. Noriu pasakyti, kad mm, kai pasirodė straipsniai ir tam tikri e, tariami kaltinimai, sustiprėjo priežiūra, kaip sako prelegentė. Tai noriu paklausti, ar atlikus tuos tiprin, tikrinimus jie yra susiję su tais žinomais politikais. Kaip jau minėjau, tas tikrinimas dar vyksta. Ir mes dabar uh, negalim atskleisti to tikrinimo rezultatų. Mes išanalizuosime E, to patikrinimo rezultatus ir tada toliau. Kada jis prasidėjo, tas jūsų patikrinimas ir kada jis baigėsi? Galiu šiek tiek dar informacijos pateikti, bet mm, žinote, susaistomas mm, neatskleidimo reikalavimo sprendimas atlikti labai išsamų visų banko operacijų vertinimą ir analizę buvo priimtas po praėjusios vasaros. Ir buvo nuspręsta trečiai, neprik, tokią trečiąją nepriklausomą šalį pasitelkti. Tai būtų patyrusi tarptautinė firma, turinti e, reikalinga finansinė patirtį Maltos vyriausybė vykdė, kad ta firma pasamdytų viešą įpirkimą. Ir patikrinimai bankė prasidėjo vasarį, praėjusiu metu vasarį. Ir tie patikrinimai apima išsamų ir labai gilų visų banko operacijų vertinimą ir apima visų procedūrų ir procesų analizę, praktišką tų procedūrų ir procesų vyksmą ir visų sąskaitų e, analizę, visų atidarytų ir uždarytų sąskaitų analizę, analizę visų e, sandorių per visas sąskaitas, tiek e, kai pinigai patenka į banką, kai iš banko išeina, tai kas, kur, kaip ir kada. Ir ta analizė taip pat apima apėmė ir visų, visų banko domenų nusikopijavimą, visų banko įrašų, dokumentų nusikopijavimą, visų elektroninių laiškų, e, vidaus audito e, ir taip toliau. Ir visus šios dokumentus e, teismo medicinos ekspertizės ir kiti specialistai nagrinėja ir žiūrima, ar iš tiesų yra sandorių, ar įrodymų, kad būtų plaunami pinigai, ar vykdoma kitokia nusikalstama veika per šį banką. Taigi, visa ši patikra, visas šis patikrinimas yra sudėtingas, didelis procesas, per keletą dienų jo nebaigsi, vyksta jau tam tikrą savaičių skaičių ir tikimės, kad tas patikrinimas duos rezultatus ir, ir turėsim tada tuos įrodymus. Mes negalime tik kaltinimais remtis ar tuo, kas parašyta laikraščiuose. Mes negalime remtis tik tai žvalgybiniais duomenim, kurių negalime panaudoti. Mums reikia tvirtų, neginčiamų įrodymų. Ir būtent mūsų tikslas ir yra tuos įrodymus ir surinkti, jei jie yra, ir kai tokius įrodymus turėsime, tai tada primsime ir galutinius sprendimus. O tuo tarpu bankas nebeveikia, užtikrinome, kad jis nebeveiktų, visos sąskaitos, visos lėšos yra iššaldytos, niekas nebegali iš banko lėšų paimti ir bankas niekaip negali veikti. Tie žmonės, kurie vadovavo bankui, yra pašalinti, banką dabar kontroliuoja mūsų paskirtas asmuo, tokia informacija yra vieša, turime specialų asmenį, e, kuris turi didelę patirtį, jis dabar atsakingas už banką. Ir vykstome taip pat ir vykdome ir taip pat kitą prudencinę analizę ir remdamėsi visais tais mm, surinktais įrodymais, visą tą analizę priimsime sprendimus ir esame pasirengę, kai, kai atliksime tą tyrimą, greitai tuos sprendimus priimti per trumpą laiką. Mm, pripažįstame, kad bankas gali turėti pinigų, kurie yra nešvarus ir tokius pinigus irgi apsaugosime, jei tokių pinigų yra. Bet nenorime skubėti, norime viską tinkamai daryti, susirinkti reikiamą informaciją, visus įrodymus ir norime apsaugoti tas lėšas, kurias reikia apsaugoti. Jei iš mūsų tyrimų po to m, mm, toliau vyks kažkokie teisės saugos veiksmai. FDD vardu nenori kalbėti niekas. NF Taip pat niekas neprašo žodžio. EPP vardu Roberta Metzola. Ačiū. Kadangi aš esu vienintelė Maltos atstovė šioje salėje, norėčiau pasakyti, kad mano šalis susiduria tokiais iššūkiais, kurie neregėti ištisas kartas. Ir dabar šiuo metu visi žvelgia į mus galvodami, kad šalis yra korumpuota, e, kriminalizuota ir e, kad vyriausybė atskir, viskai neatstovauja gyventojams, mes esame ne e, mokesčių rojus. Labai svarbu, kad taip iš tikrųjų būtų, tačiau viskas keičiasi ir mūsų galimybė reaguoti sumažėjo dėl korupcijos ir dėl to, dėl nepakankamos politinės valios. Aš tiesiog norėčiau dar kartą paklausiu to, ką kolegos klausė ir į ką buvo neatsakyta. Norėčiau jūsų IAU e, atstovės paklausti, ką, ką jūs ištyrėte apie politikus, ministerijų vadovus, kadangi puikiai suprantame, kad jie nuolat melavo apie sąskaitas bankuose. 300 tūkstančių milijonų dolerių buvo pervesta per sąskaitas e, neva į statant mūsų naują elektrinę. Pilatus bankas yra tas, apie kurį yra pakankamai įrodymų, tuo labiau, kad federacinis tyrimų biuras pateikia informaciją. Ar jūs kada nors pasiteiravote, ar ir kodėl šita informacija vėl yra nukreipiama į Pilatos banką? Čia, ko gero, akivaizdu, kad šitas bankas yra pinigų plovimo mašina. Ir kai mes išgirdome, kad atlikti tyrimai vietoje, kad buvo apkaltinti kai kurie žmonės, nors Pilatus bankas apskritai neigė, kad buvo kokie nors tyrimai, kai visas pasaulis žiūrėjo į Alisat ir kai mūsų ministras pirmininkas Muskatas ir jo žmona tiesiog prieš keletą metų vyko e, vestuvių į Florenciją. Taigi jūs galite sakyti, kad jūs tyri, tyrite dėl susijusių kaltinimų, tačiau nėra konkrečios informacijos. Jeigu šitas federalinio tyrimo biuro ataskaita buvo mm, pateikta baudžiamo tyrimo institucijoms. Ir jeigu buvo pateikta įvariausi kaltinimai po to, kai mm, Dafni Galicija paskelbė savo medžiagą straipsnius, tai dabar vėl visose naujose agentūrose vėl sklinda žinia, kad Alisat yra įsitraukęs į pinigų plovimo organiza... E, operacijas ir niekas nedaroma. Tiesiog mes norėtume, kad pasauliu būtų parodyta, kad mes į tai žvelgėme rimtai ir kad būtų pagerinta mūsų vyriausybės reputacija, kuri šį, šį vyriausybę visiškai sugadino. Ačiū, Metsela. dėl policijos veiksmų, jų Maltos policijos e, vardu negaliu komentuoti. Aš tik tai galėt, galiu kalbėti FIU vardu. Tiesiog mes kelbėme e, viešai mūsų ataskaitą internetinėje svetainėje, informuojame, koks darbas mūsų uh, lygmenių buvo nuveiktas, siekiant užtikrinti atektį, taip pat pateikėme statistinius duomenis apie bendradarbiavimą su kitų valstybių finansų tyrimų institucijomis. Aš dar kartą norėčiau patikinti, kad mes dedame visas pastangas, kad būtų atliktas tas darbas, kuris yra numatytas mūsų teisės aktais. Aš galiu kalbėti FIU vardu, tačiau aš negaliu kalbėti Maltos policijos vardu. Ačiū poniai Metsola už pasisakymą ir klausimus. manyčiau, neteisinga būtų teikti, kad mūsų priežiūros tarnyba nieko nenuveikė. Mes jau išsamei paaiškinome, ką mes darome, mes taip pat paaiškinome, kokių priemonių, konkrečių priemonių ėmėmės siekdami užtikrinti, kad bankas neveiktų dabar, kad apsaugotume bet kokius fondus, kurie galbūt yra nešvarūs pinigai, kad jie būtų eliminuoti iš sistemos. Mes taip pat aiškiai pasakėme, kad mes negalime kaip reguliavimo įstaiga imtis kokiu nors veiksmų, tik vadovaudomėsi tuo, kas parašyta laikraščiuose. Tiesiog mes e, vadovaujamės e, žvagybos tarnybos tyrimo ataskaitą. Žinoma, informacija apie šitą atliktą tyrimą buvo paviešinta Tačiau kita vertus reikėtų nepamiršti, kad tai nėra ataskaita apie konkretų banką. Lėšų suma, kuri minima ataskaitose, suma, kuri neva perėjo per banką, nurodoma, kad dvi sąskaitos 50 tūkstančių eurų, kitur kalbama apie 9300 eurų. Žinoma, mes primėm domėn šitą informaciją. Žinoma, suprantame, kad ta informacija kelia mums susirūpinimo. Tiesiog tai yra tarsi raudona vėliavėlė mums. Tačiau vien tik vadovaujantis šią informaciją galiu pasakyti, kad nėra bankų reguliavimo institucijos, kuri vadovaudama šią informaciją, kad maždaug 50 tūkstančių eurų buvo pervesta per banką, uždarytų banką. Žinoma, turime tokios informacijos, mes puikiai žinome apie tai ir aš sakau, kad mes žinojame Sužinojome tą informaciją po to, kai buvo išduota licenzija ir mes gavome tam tikrų žvalgybinių nuorodų, kad šitą asmenį reikėtų atidžiau stebėti. Taigi tokį signalą gavome ir tai buvo ta informacija, kurią mes tikrai turėjome. Taigi mes patikrinome banką nekant, ne kartą, dar kartą susipažinome su ataskaitomis, taip pat parašėme kasdien teikti ataskaitas ir dabar mes pradėjome ir tęsėme tų operacijų išsamų tyrimą pasitelkiant ekspertus. Noriu patikrinti šitą komitetą, kad mūsų MSF įstaiga ir taip pat FIU įstaiga daro viską, kad e, kad išsiaiškintų visą tiesą ir kad būtų padaryta viskas, kas yra įmanoma. Žinoma, mes nesame be e, priekaištų, visada galima dirbti geriau, Aš tiesiog galėčiau kalbėti tik tai, kaip direktorė pasakė, tik tai FMSA vardu, galbūt iš dalies ir FIU vardu, tačiau negaliu kalbėti apie tai, ką padarė politikai, ką nuveikė policijos struktūros. Tiesiog mes atvykome jums pakvietus ir mes esame atviri, tiek yra įmanoma ir žinoma, mes galime pasakyti tik tai tai, kalbėti apie tai, ką mes padarėme ar ko galbūt nepadarėme. SND vardu Dilvo. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai nuoširdų kolegos iš Maltos pasisakymą Iš tikrųjų, man labai rūpi Maltos piliečiai, visuomenė, tačiau e, puikiai suprantu, kad negalima skleisti informacijos apie trečiasią šalis. Iš tikrųjų, reikėtų turėti omenyje, kad Maltos e, institucijos turėtų būti laikomas patikimumas ir uh, toliau, todėl galbūt jūs pateiksite atsakymus raštus apie tą toliau, toliau vykdomą tyrimą. Norėčiau paklausti Putinš, tai ABLV. Paklausti, ar buvo bendradarbiavimas su Luksemburgo atitinkama priežos institucija, kaip tai buvo daroma, kaip bendradarbiaujama. Ir man kyla abejonių, kad kaip atsitiko neretai ES piliečiai galvos, kad ES ima veikti, kai kažkas atsitinka kurioje nors valstybėje. Tai kelianti nerimą nuomonę ir todėl norėčiau paklausti, kaip ištaisyti šitą situaciją, pakeisti šitą nuomonę. Todėl aš norėčiau paklausti, ar tokia nuomonė susidaro, kad apskritai tarp priežos institucijų bendarbiavimas nepakankamas, ar jis toks, kadangi yra techninių priežasčių, ar todėl kad nepasitikima mm, viena kita. Ir norėčiau grįžti prie Zilės pateikto klausimo. Kokį atsakymą galėtume e, pateikti, turint omenyje tą pakankamą neatitikti? Kas norėtų pradėti atsakinėti šios klausimus? Uh, Dėkui, pirminkė. Labai trumpai, ponas Nom. E, pinigų plovimas yra globali problema. Tai reikia bendrai ir kovoti su to reiškiniu. Dėl to mes remia centralizuotą priežiūrą šio požiūriu. Bendradarbiavimas. E, Iš tikrųjų, pinigų plovimas, kaip sakiau, globalus reiškinys, reikia bendradarbiauti taip pat. Mes investavome į bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų nuo 14 metų bankų sektorija daug kas pasikeitė, kai priežios institucija turi veikti, kai tariama kad bankas užsima pinigų plovimu, bet iš tikrųjų centralizuota priežė būtų geresnė išeitis. Ar dar ponas Putinė išnorėtų ką nors pridurti? Taip, pora pastebėjimų. Reikėtų bendro požiūrio organizuojant kontrolę priežiūrą e, pinigų plovimo veiklos ir mes tikrai labai stipriai remtume kaip e, šalis tokią poziciją. Mintis labai gera, iniciatyva labai gera ir reikėtų e, kalbėti apie tai, kaip techninė ir teisinė prasme tą būtų galima užtikrinti. Tačiau mūsų nuomonė tai yra vienintelis sprendimas, norint veiksmingai, efektyviai kontroliuoti e, srautus neteisėtų pinigų eurozonoje. E, vėl grįžtume prie AB banko atveju. E, pagal punktą 311 E, kai nustatomi tam tikri e, veiksmai, iškart negalima e, pritaikyti tam tikrų sankcijų. Tai, kas pražudo banką, ne admin, priežios institucijos veiksmai ar kažkas panašaus, bet rinkų reakcija. Tai yra didžiausia problema. Šiuo atveju ABLV bus likviduojamas, nežiūrint to, kad bankas, e, bankui buvo taikoma speciali programa. Ir dėl bendradarbiavimo su Luksemburgu bendradarbiavimas yra gerai, ge, geras, vyksta gerai. mes su kolegomis E, Luksemburgė dirbame kartu bendros priežios mechanizme. Ir visuomet turime galimybę aptarti problemas. Ir mes buvome surengę keletą konferencijų kartu problemų dėl bendradarbiavimo su Luksemburgu tikrai neturime. Pone Siklūna. Mes e, vertiname tai, kas buvo pasakyta e, dėl E, pasiūlymus, kuriuos pateikė paskutinė kalbėtoja, pasiūlymų e, negaliu pasakyti pavardės. Jeigu įmonė e, mums leis atskleisti jos pavadimą, tai mes tą padarysime vėliau, pateikdami informaciją. Dėl paskutinio klausimo apie bendradarbiavimą. Raštu pateiktuose atsakymuose mes pateikėme ir pasiūlymą. Mūsų nuomonė reikia, kad reguliavimo ir teisės saugos institucijos skirtingos, skirtingų valstybių narių glaudžiau bendradarbiautų, reikia tokio bendradarbiavimo tam, kad būtų galima užtikrinti, jog labiau matomos būtų priežiūros institucijos, jos e, taip pat galbūt turėtų būti aktyvesnės ir ES lygmenių centralizuota priežiūra e, taip pat būtų prasminga. Labai ačiū, matau, kad visi palaiko centralizuotos sistemos mintį. Trys pavardės dar pagal spontaniškus pasakymus, ponas Karinš, ponė Gomeš ir Eva Žolį. Norėčiau, kad jūs kelt, e, klausimėte labai trumpai. Pirmiausia, išklausysime visų klausimų, paskui atsakymų. Ponas Karinš ir komentaras ir klausimas. Mes su pirmininkant Maltai surengėme tris, aštuonias trišalės dėrybas dėl kovos su pinigų plovimu aš prisimenu, kad nieko nepavyko padaryti ir tik tai e, su estais pajudėjome į priekį. Taigi klausimas, kodėl taip atsitiko. Uh, Pone Putniš, jeigu teisingai supratau, jūs, jūs sakote, kad ABLV žlugo dėl rinkos reakcijos. Tai yra uh, uh, visai manoma. Uh, e, Masinis indėlių lėšų atsijėmimas 600 milijonų eurų per labai trumpą laiką visiškai uh, logiška, bet uh, dėl JAV pareiškimo jūs sakote, kad jis visiškai neturėjo uh, E, jokios prasmės, ar Finsen buvo teisus, ar e, ne. Ir kas e, gilinosi į pinigų plovimo atvejį, ar jūs, ar Finsen nustatė tuos atvejus? Jana Gomeš. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kad aš norėčiau e, paklausti jūsų apie Black 17 ir nusiųsiu e, jums abiems institucijoms e, klausimus raštu ministras Mitsi, kiti ministrai ir dar kiti žmonės. Dar viena įmonė, kuri melavo finansinės žvalgybos ir analizės padariniui ir taip pat ryšį su Portugalija. E, Venezuelos mokėjimai ponui Alisadr. Aš konkrečiai teiksiu klausimus raštu jums apie tai, tikiuosi jūs atsakysite jūs. Bet dabar noriu ko paklausti. Mes ECB nusintėme savo ataskaitą taip pat Europos banko institucijai ir komisijai. Ir Ar bendravote su Europos banko institucija ir ECB konkrečiai pagal savo kompetenciją, kovojant su pinigų plovimu? Dėkoju, ponia Žoli. Labai trumpas klausimas ponui Faručiai, kuris vadovauja e, finansinės žvalgybos ir analizės padaliniui skyriui. Kokiu ėmėtės veiksmų, kai pamatėte jau, kad e, yra, kad e, politikai, vadovai šalies vyksta į bankininko vestuvės. Man atrodo, kad tai tikrai buvo labai rimtas įspėjimo signalas. Ir perdavimas e, informacijos policijai, teisės saugos institucijoms, ką jūs darėte? Tarsi nieko nebuvo imtas jokių veiksmų. Ponas Putninč atsakyti į pono Karinč klausimą. Dėkui. Bankui buvo taikoma speciali procedūra, sanavimo procedūra. Ir mes sutinkame iš principo su tuo, kad buvo tokių situacijų banko gyvavimo laikotarpiu. tarpiu ir reikėjo jau banko, bankui taikyti tam tikrą sistemą. Ir kodėl būtent viskas taip vyko, tai Aš nežinau, kodėl tuo metu pasirodė dokumentas, bet aš noriu pasakyti, kad tas dokumentas nebuvo skirtas tam, kad sužlugdytų banką. Jeigu paskaitysite Fincent e, pareiškimą, Fincent pareiškimą, tai tada pamatysite, kad e, ši institucija e, siekia apsaugoti JAV finansų sistemą ir atkerta banką nuo dolerio zonos. Finsen e, vertino situaciją, žiūrėjo į tai, ar bankas gali išlikti už e, ne dolerio zonoje. Tai reiškia, kad jie įvertino riziką ir nenorėjo savo dokumentų e, nužudyti šio banko, tačiau rinkos reakcija tą padarė. Ar Finsen teisingai pasielgė ar ne, aš nežinau. Matome Mes panašiai elgėmės ir nesiginčiame su Fincen dėl to ir dėl to bandėme uh, taikyti tam tikras priemonės, kurias bankas turėjo įgyvendinti, korekcinės priemonės. Ir yra labai daug skirtumų teisės sistemose JAV, Europoje ir konkrečiai Latvijoje Pincen sako, kad bankas e, pažeidė Korejos sankcijų režimą. Eurozonoje yra daug valstybių narių e, ir tomis aplinkybėmis daug kas būtų pasakęs, kad tai yra tiesa, nes mūsų sistema neleido pasakyti, kad bankas tikrai pažeidė tiesiogiai taisyklės. Galėjome tik tai pasakyti, kad galbūt netiesiogiai jis buvo su tuo susijęs. JAV, e, švelniai sakant, sistemos veikia kiek kitaip negu Europoje. Ir mūsų sprendimai pirmiausia turėtų atitikti nacionalinę teisę tiek. Pone Siklūna. ECB ir EBI. Mes su ECB e nuolat palaikome ryšius, nuo pernai ypač e, nagrinėjant šį atvejį nemažai keitėmės e, nuomonę kartu informaciją, susitikę buvome, kalbėjome telefonu, kalbėjome apie šį konkretų atvejį ir bendradarbiavimas e, dirba toliau. Dėl Europos vagininkystės institucijos ji pradėjo tyrimą. Mes su jais taip pat kalbėjomės e, visiškai bendradarbiaujame, visapusiškai. Kaip suprantu, procesas nesibaigęs dar yra ir galiu patikinti Jūs, kad mes e, imsimės e, gyvendinti visų rekomendacijų, kurias EBI pateiks iki e, savo tyrimo pabaigoje, ponas Farudžė. Aš noriu pasakyti, kad ponė Gomeš e, tikrai gali atsiųsti savo klausimus. Aš, mes pateiksime jai atsakymus ir nebenoriu kart kartotis, bet pasakysiu, kad mes esame vienintelis finansinės žvalgybos padalinys, kuris sutiko atvykti pas jūs. Taigi, Bet taip pat noriu pasakyti, kad dėl konfidencialumo reikalavimo mes negalime kalbėti apie konkrečius atvejus. E, tas yra daroma dėl to, kad paskui informacija nukeliauja kizur ir galima pakenkti vykstantiems tyrimams. Bet mes e, tikrai pasistengsime, kaip galima išsameu atsakyti jūsų klausimus. Dėl mūsų e, ataskaitų perduotų policijai Maltos. Mes tą darėme pačioje jau pradžioje. Policija turi įvertinti, e, atlikti tolesnį tyrimą ir e, žvalgybinė informacija turi būti paversta įrodymais, nes teisme negalima naudotis žvalgybinė informacija. Ji turi būti paversta ta informacija įrodymais įkalčiais, o tas užtrunka. Ir aš tą pradžioje sakiau, kalbėdamas. E, policija e, apibendrinusi mūsų informaciją e, dirbs toliau ir aš negaliu tikrai konkrečių atvejų išsamiau komentuoti. Dėkui. Dėkui, ponė Parūdžia, dėkui visiems. Dar vienas klausimas susijęs su trišalėmis dėrybomis ir noriu, kad būtų atsakyta į dėkoju. Pirmininkė, norėčiau trumpai sureaguoti į tai, sako ponas Mandžion, į tai, ką sakė ponas Karinš e, apie pirmininkaujančios Maltos pasiekimus, e, dirbant e, su dokumentu skirtu kovoti su pinigų plojimu. Mes dirbame sėkmingai, pateikėme pasiūlymus dėl to, kaip reikia dirbti toliau, pavyzdžiui, dėl įmonių savininkų pas, paskelbimo, bet teisės tarnybos mums patarė neįsimti mm, tų žingsnių patikos fondų atveju. Taip pat noriu pasakyti, kad techninių lygių mes, pirmininkaudami, beveik 60 procentų teksto baigėme nagrinėti e, E, pavyzdžiui, dėl bendradarbiavimo ir e, bendravimo su kitomis jurisdikcijomis. Mes taip pat e, užtikriname sutarimus dėl priežiūros institucijų bendradarbiavimo. Mes turėdami ribotus išteklius tikrai pasiekime daugiau negu nieko dirbdami šioje srityje. Ar dar kas nors norite ką nors pasakyti? Ne, tuomet padėkosiu visiems kalbėtojams, kurie atvyko pas mus. Kaip buvo pasakyta, mes galbūt e, raštu dar pateiksime jums papildomų klausimų. Tik pakartosiu, jog e, Latvijos e, atitinkamas žvalgybos padalinys buvo sutikęs atvykti, bet šiandien turi dalyvauti kitame susitikime ir dėl to. Dabar penkių minučių pertrauka ir perėsime prie kitos e, dalies mūsų klausimo.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 Kas nori įeiti į salę, paskubėkite, kas turite išeiti taipogi. Taigi antroji mūsų posėdžio dalis. Kalbėsime apie pamokas, kurias turėjo išmokti ES po to, kai buvo atlikti vertinimai susijęs su galima pinigų plovimo rizika. Pristatysiu pona Piers Haben. Jis yra EBA atstovas, direktorius Mario Grande, e, SRB narys, taip pat Roberto Ugena, Europos Centrinio banko priežiūros e, valdybos direktoriaus pavaduotojas dirbantis teisės skyriuje. Taigi pristačiau tris pranešėjus, kiekvienam suteiksiu galimybę kalbėti nelgiau kaip septynias minutės. Pirmiausia, žodį suteikiu kolegai Habin. Kol kas neimtas mikrofonas. Ačiū, kad pakvietėte mane į šitą klausimą. Dabar mm, įvyko daug įvykių, todėl labai aktu pakalbėti šiomis temomis. Norėčiau pakalbėti pirmiausiai apie tai, ką EBA daro e, šiais klausimais ir galbūt pasidalinsiu ateities perspektyvomis. EBA vaidmuo, mūsų uždavinys yra tiesiog e, mūsų teisė tiesiog užtikrinti, kad būtų sukurtos tinkamos prielaidos kovai su pinigų plovimu. Buvo e, e, nurodytos įvairios mūsų galios aiškinamajame rašte, tačiau kartais mes galime naudotis tam tikromis galiomis ir ekstremaliuose situacijose. Mes tiesiog teikiame nuomonės, rekomendacijas, rengėme gairės, formuluojame standartus ir žinoma, mes domėmės įgyvendinimu, taip pat atlie, organizuojame mokymus ir įvertiname gerąją praktiką. Vadovaudomėsi savo standartais ir gairėmis mes turime ir tam tikrų kitų galimybių, kai yra konstatuojama, kad yra pažaista ES teisė. Tiesiog mes įvertiname tuos atvejus, kai ES teisės nuostatos yra pažeistos ir pateikėme rekomendacijas. Ir taip pat mes e, e, vadovaudamiesi minimalaus harmonizavimo direktyvos nuorodomis tiesiog suformuluojame mūsų rekomendacijas dėl galimų silpnų vietų ir stipriųjų vietų bei gerosios patirties. Tačiau mes nesame ta pati priežiūros institucija, kuri priverstų vadovautis mūsų rekomendacijomis. Labai svarbu įvertinti situaciją, kad pinigų plovimo rizika yra būdinga visiems sektoriams visose valstybėse. Pasaraisiais mėnesiais mes atlikome pakankamai intensyvų darbą, norėčiau atkreipti dėmesį tik tai keletą dalykų. Mes rengdami gairias dėl rizikos faktorių tiesiog parengėme 72 puslapius, e, atkreipdami dėmesį į tai, į ką turėtų atkreipti dėmesį finansų institucijos, kai jos galvoja apie pinigų plovimo rizikos e, vertinimą. Taigi labai svarbu pasitelkti šitą informaciją ir labai siekti, kad priežas institucijos atlikimas verdimą laikytus bendrų kriterijų. Priežiūros e, gairės kurios mm, apima 17 puslapių dėl rizikos priežiūros vertinimo faktorių. Tiesiog ten yra nurodoma, kaip reikėtų įvertinti finansų įstaigų e, e, riziką. Tos faktorius reikia prioritetizuoti, kadangi negalima įvertinti visko. Tie rizikos faktoriai mūsų gairėse yra bus suformuluoti šiais metais ir šitos gairės, ko gero, bus labai svarbios siekiant laikytis bendrojo požiūrio į pinigų plovimo riziką. Kolegos e, kalbėjo nuo 16 metų apie tai, kad labai svarbu bendradarbiauti finansų priežiūros institucijoms. Taip, tai taip pat e, penktoji kovos su pinigų plomo direktyva atneša daug daugiau teisinio aiškumo. Ir žinoma, kolegos supranta, kad labai svarbu bendradarbiauti tarp institucijų ir tiesiog pagerinti informacinių niu, niu, niu, mainus tarp tų prieš institucijų. Iš tikrųjų, šita direktyva yra žingsnis tinkama kryptimi ir aš manyčiau, kad visi tai pritarė. Taigi mes darome tam tikros veiksmus tinkama kryptimi, kolegos ir mes ateityje teiksime pagalbą įgyvendinant direktyvos nuostatas valstybėse narėse. Yra numatyti mokymai, jau trys mokymo raundai yra suorganizuoti, juose dalyvavo daugiau negu 300 dalyvių. Taip pat numatėme ir daugiau mokymo seminarų. Taip pat labai gerai, kad yra numatyta galimybė konstatuoti ES teisų pažeidimą tam tikrais atvejais. Mes tais atvejais galime pateikti rekomendaciją ir atlikti negalutinius preliminarius tyrimus. Tai padarėme pavyzdžiui Maltoje ir Latvijoje ir mes artimiausių metų pateiksime informaciją ką mes radome ir supratome atlikdami šitos tyrimus. Mes taip pat rengėme strategiją, kuri yra kiek platesnio masto negu kolegų e, peržiūra. Mes bendradarbiaujame su atitinkomis kompetingomis institucijomis ir tiesiog bendradarbiaujame su jomis ir pateikėme mūsų vertinimą, kaip jos atlieka uh, priežiūros veiklą. Žinoma, iš parlamento taip pat pasitarkim informaciją, kai atliekama vertinimą konkrečioje valstybėje. Taigi mes manome, kad dingame teisinga kryptė, tačiau mūsų galios ir mūsų ištekliai neleidžia mums imtis e, e, labai daug veiklos ryčių. Pirmiausia, mes krimėme dėmesį į kovos su, kovą su pinigų uh, plovimu. Žinoma, mes bendradarbiaujame ir plačiau, bendradarbiaujame su atitinkamis prieš institucijoms, tačiau, žinoma, mūsų galios ir mūsų ištekliai yra, nėra beribiai. Taigi, turint dabartinės mūsų veiklos sąlygas, turint omenyje bendrą e, priežiūrą vertinant e, pinigų plovimo riziką, ko gero reikėtų dar kai ką nuveikti, kad šitas priežios e, priežiūros sistema būtų veiksmingesnė. Dabar direktyva numato minimalų harmonizavimą ir tai reiškia, kad nacionalinių lygmenių liks tam tikrų skirtumų dėl atitikties e, teisės nuostatoms ir taip pat e, ir šita priežiūra, kuo e, labiau suderina, ta yra labiau svarbiau, svarbi mūsų finansų rinkoms. Viskas priklausys taip pat ir nuo to, kaip direktyva bus perkelta į nacionalinę teisę kai kuriuose e, e, jurisdikcijose netgi negalima imtis kokiu nors veiksmų prieš asmenį, jeigu nėra konkrečių įrodymų, kad jisai jau padarė nusikalstamą veiką. Ir galiausiai, jeigu norime atlikti Europoje nepriklausomą tyrimą dėl to, kaip priežos institucijos laikosi direktyvos reikalavimų, tai tuomet met mes galėtume tai padaryti vertindami kovos su pinigų plovimu mastą, jeigu mums būtų suteiktos tokios galios. Vieninga kovos su pinigų plovimu priežiūra yra įmanoma, jeigu būtų numatytos atitinkamos sąlygos, atitinkamai standartai ir žinoma, reikia būtų tai sąlygos sėkmingam bendarbiavimui, veiksmingui bendarbiavimui tarp atskirų prieš institucijų ir žinoma reikėtų pakankamai išteklių. Dėkuoju. Dėkuoju dabar e, Mauro Grandė, bendrosios e, pertvarkos tarybos narys. Dėkuoju, ačiū, kad pakvietėte šiandieną mane pasisakyti šiame svarbiame klausime. Ir norėčiau pristatyti Jums pirmiausiai mūsų uh, E, perspektyvą, kaip mes žymė į kovą su pinigų e, plovimu. Kaip jūs žinote, mūsų tikslas pirmiausia užtikrinti deramą žlungančio banko pertvarką, kad būtų e, atitikta viešiesiems bendriesiems tikslams, interesams, kaip sako teisės aktai. Taigi, kova su pinigų plovimu nėra mūsų tarnybos pirminis užduotis uždavinys, bet mes Taip pat turime e, prisiminti, kad pinigų plovimo problemos gali e, paveikti atitinkamo banko pertvarką ir e, veiksmus susijusius. Mes labai nemažai pasimokėme iš ABLV atvejo, kurį jūs svarstėte anksčiau. Ir vienas dar E, dalykas, kuris nėra tiek susijęs su tuo banku, tai kad reikia nacionalinius e, nemokumo bankroto procesus, procedūras e, derinti labiau. Ir nėra ryšio tarp žlungančio galinčio žlugti banko ir tam tikrų veiksmų institucijų. Taigi nėra automatinio. Uh, uh, proceso, kai bankas nustato, pripažįstamas žlungančių arba galinčių žlugti ir likvidavimo procedūros, kuria, kurias taiko nacionalinės institucijos. Jeigu ES Europos Sąjungos lygmenių, pavyzdžiui, pripažįstamas bankas kaip žlungantis, o nacionaliniu mastu jis gali veikti, taigi teisėjai, kurios atstovai galėtų į tai pasižiūrėti. Ir mes e, iš patirties e, pasimokime, kad pavyzdžiui, jeigu bankas kenčia nuo reputacijos rizikos, e, šiuo konkrečiu Latvijos banko atveju tai buvo siema su pinigų plojimu ir, kaip jūs sakėte anksčiau, rinka iškart sureaguoja ir tada labai greitai pablogėja banko likvidumo padėtis ir bankas labai greitai pereina prie to stalo žlungantis arba galinti žlugti bankas. Ir, uh, tada e, nacionalinės institucijos, tu, mes turime imtis tam tikrų sprendimų ir reikia spręsti situaciją veiksmingai, nes bankas labai greitai e, pereina į tą situaciją žlungančio galinčio žlugti banko. Dešimt dienų Latvijos banko atveju buvo tas laikotarpis. Mes sužinojame apie tai, kad galbūt yra pinigų plovimo uh, atvejais ir dėl informacijos, dėl, dėl situacijos, kai bankas e, virto žlungančių ir galinčių žlugti e, bankų. Ir tada reikia e, priimti labai greitai pertvarkos sprendimą. Mes ką reikėtų daryti šiais, šiuo ir tokiais atvejais. Aš norėčiau pasakyti, svarbiausias dalykas yra keitimas informacija. Mums kaip pertvarkos struktūrai labai svarbu sužinoti informaciją apie kaltimus pinigų plovimu, kaip galima anksčiau, kad mes galėtume kaip galima geriau pasiruošti veiksmams. E, šiaip e, atsako, e, institucijos atsakingos už kovą su pinigų e, plovimą yra nacionalinės institucijos, e, bankų priežiūrą, prudenciją vykdo ECB, taigi yra kelios e, institucijos ir užtrunka, kol gaunam informaciją. Jeigu informacijos mainai būtų spartesni, tai mums būtų naudinga. Dabar vykdoma penktoji e, kovos su pinigų plovimu direktyvos peržiūra ir manau, kad atsiras pagrindas geresniam keitimus informaciją. Tai yra jau atitinkami pasiūlymai pateikti, tai yra gerai. Dėl e, teisėkuros dalykų dar vienas dalykas įgyvendinimas egzistuojančių. E, taisyklių, egzistuojančių taisyklių gyvenimas. Ir, e, ir dar vienas pastebėjimas, antrasis platesnis pastebėjimas e, susijęs su tuo, kai, su tuo laiku, kai e, momentu, kai kyla problema, mes turime pasirengti pertvarkai kaip institucija. Mūsų tai yra uždavinys. Ir mes turime stiprinti e, dialogą su priežiūros institucija, tai yra ECB, dėl verslo, pavyzdžiui, modelio, nes kai kurie verslo modeliai e, yra rizikingesni pinigų plovimo. E, požiūrių. Ir mes turėtume e, suvokti, kaip, pavyzdžiui, pertvarka gali paveikti tam tikrą e, verslo modelį. Ir turime galvoti taip pat apie tam tikrų egzistuojančių verslo modelių sąsajas galimas su pinigų plovimo rizika. Ir žinodami visą tai mes iš anksto galėtume geriau pasiruošti. Pavyzdžiui, jeigu kyla toks pavojus, mes galėtume e, iš anksto pasiruošti ir kad nereikėtų gaišti taikant priemonės. Tai yra pagrindinis pastebėjimas. E, mano nuomonė, tie dalykai labiau susijęs su operacinė veiklos pusė, bet yra tam tikri teisėkuros elementai, kuriuos reikėtų pasižiūrėti. Platesnė teisės sistema, nors mes už tai nesakingi, būtų reikalinga. Mes, pavyzdžiui, e, pritartume tam, ką sakė kolegos apie galimą e, teisę teisėkuros sistemos plėtoti ar teisės sistemos plėtoti, pavyzdžiui, reikėtų atnaujinti dabartinės nuostatas dėl pinigų plovimo ir taip pat uh, siekiant užtikrinti, kad nuosekliai būtų įgyvendinamos ES taisyklės šioje srityje. Mes turėtume pereiti prie Europinės tam tikros tarnybos. E, mano nuomonė, mūsų nuomonė, tai galėtų būti teigiamas poslinkis. Baigdamas e, noriu pasakyti, kad jeigu jūs klausėte, e, kaip mūsų struktūra galėtų prisėti prie kovos su pinigų plovimu. E, galiu pasakyti, kad mes turėtume būti geriau pasiruošę tokiems atims, kai rizika pinigų plovimo gali mm, sukelti banko reputacijos krizę. Ir turėtume uh, būti tikrai geriau pasiruošę turėti informaciją, pavyzdžiui, petvarkos galimiems veiksmams. Jeigu Ir, ir reputacinės rizikos klausimas šiaip yra priežiūros labiau dalykas. Dėkui Jums už pasisakymus, dėkui visiems kalbėtojams, už Jūsų taip pat atsakymus raštu. Dėkojame, pradėsime keitimąsi nuomonę. Labai atsiprašau, sako pirmininkas. Dar ponas Roberto Olkena, ECB atstovas. Labai atsiprašau, pamiršau Jūs. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man malonumas šiandien kreiptis į Jūs, Europos centrinio banko vardu, prieš pradėdamas kalbėti, kaip sustiprinti kovos su pinigų plovimu sistemą Europos Sąjungoje, norėčiau pristatyti, kokį vaidmenį Europos centrinis bankas vaidina e, kovojant su e, pinigų plovimu. Ir e, aš iš tiesų esu pasirengęs paaiškinti, kaip ECB galėtų prisidėti prie kovos su pinigų plovimu. E, tie, kas iš jūsų e, prieš mėnesį klausėte Europos centrinio banko priežiūros valdybos pirmininko, dabar jau tuos dalykus turbūt žino. Pirmiausia, tai aišku, kad norint, kad būtų tinkamas bendras priežiūros mechanizmas, reikia ne, aiškiai pasirinkti, kas atsakingas už priežiūrą kovos su pinigų plovimu srityje. Ir čia reiktų pasakyti, kad ES veikimo sutartie 127 straipsnio šeštoji dalis yra teisinis pagrindas sukurti bendram priežiūros mechanizmui. Ir e, jis, tas straipsnis taip pat apibrėžia tas ribas, kokios priežiūros funkcijas atlieka ECB ir ką prižiūri ECB. Tai e, teisės aktų e, skirtų kovai su pinigų plovimu įgyvendinimas ir užtikrinimas, kad jie veiktų, nėra ECB kompetencija. Tačiau Europos centrinis bankas bendradarbiauja su nacionalinėmis įstaigomis, kurios atsakingos už pinigų plovimo teisės aktų, kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimą. Taigi, e, kompetencijos yra padalintos ir ECB e, turi galimybę apmastyti e, tą informaciją, kurią jam pateikia nacionalinės institucijos. Tai kaip praktiškai viskas tas vyksta? Pagal antrąjį ramsti jo sistemą Europos centrinis bankas atsižvelgia į teisinę riziką, tai apima taip pat ir kaštai susiję su baudžiamoju persekiojimu, taip pat atsižvelgia į reputacijos, bankų veikimo, valdymo e, ir kitų sričių riziką. E, bet Europos centrinio banko veikimo e, laisvė yra labai ribota. Kai kalbame apie banko licencijos panaikinimo, tai aišku, jei yra rimtos priežastis, mm, turint galvoje pinigų plovimą, tai tas, tas banko leidimas gali būti panaikinamas ECB. Tačiau e, čia noriu pabrėžti, kad visa gale šioje srityje atimat banko licenciją priklauso nacionaliniam institucijom. Ir aišku, Europos mm, centrinis bankas e, remiasi tą informaciją ir to vertinimu, kurį e, atlieka nacionalinės institucijos ir mm, remiasi tą informaciją, kai vykdo uh, Mm, kai aiškinasi, ar bankų e, vadovai ir valdytojai yra kompetentingi ir tinkami savo pareigoms. Ir tas teisėkuros procesas e, susijęs su penktaja e, kovos su pinigų plovimu direktyva iš tiesų mm, numatys gerą, e, tinkamą teisinį pagrindą keistis informaciją aktyviau tarp nacionalinių institucijų ir Europos centrinio banko. Ir labai svarbu, kad um, tas keitimasis, kad tas bendradarbiavimas apimtų įvairias sritis. Ir taip pat e, labai svarbu uh, kad e, keitimasis būtų formalizuotas tarp nacionalinių kompetentingų institucijų arba kad galbūt net vyktų per centralizuotą e, įstaigą. Tai kalbant apie ECB e, funkcijas kaip prudencinio, prudencinės priežiūros institucijos eurozonoje, tai labai svarbu, kad ECB gautų visą reikalingą informaciją iš nacionalinių institucijų e, galima pinigų e, plovimo srityje, nes ta informacija mums reikalinga kasdienėme darbe. Dėkui. Dėkui, ponė e, Ugena. Ir dabar pradėsime diskusiją su mūsų komitetu. Komiteto nariai turi vieną minutę klausimui pateikti keturios minutės yra atsakymui. Dabar mm, norėčiau paprašyti, kad visi stebėtumėt laikrodį, e, ypač mūsų prelegentų, e, kad ilgiau penkių minučių prelegentai klausimus neatsakinėtų. Ir laikrodė matysis mm, signalas, kad kalbėjimo laikas jau viršijomas. Dėkui, pirmininkė ponas Kofod. E, dėkui mūsų prelegentam. Matosi iš tiesų, kad tas bendradarbiavimas yra labai vairūs. Mm, kalbame apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių, valstybių narių institucijų, bet yra ir problemų tame bendradarbiavime. Nes kartais susidaro įspūdis, kad lengviau bendradarbiauti su JAF atitinkamomis tarnybomis negu su valstybių narių Mm, tarnybomis. Tai mano klausimas būtų toksai, kaip mes galėtume tas koordinacinės pastangas ES sustiprinti, kad turėtume iš tiesų tinkamą priežiūrą, užtikrinant kovos su pinigų mm, plovimu direktyvos įgyvendinimą. Ir iš tiesų gėda, kad Europoje yra tokia sistema, kai centrinės Europos bankas neturi kompetencijų kovoti su pinigų plovimu. O nacionaliniam e, tarnybom, kurios už tai atsakinga, labai daug problemų kyla dirbant šitą darbą. Tai dėl to ir norėčiau paklausti pono Haben, e, kurios valstybės narės daugiausia problemų kelia šioje srityje. ponas Haven, matau, dabar traukia iš portfelio sąrašą tų blogų valstybių narių, taigi atsakykite tą klausimą. Turint galvoje dabartinę sistemą ir e, siekia mūsų sustiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informaciją, manau, kad e, ta penktoji direktyva tikrai prisidės prie mm, daug geresnės sistemos. Ir mes, kaip jau minėjau, esame parengę gairę savo iniciatyvą dėl to, kaip atitinkamos tarnybos turėtų keistis informacija. Tos gairės yra. Ir dabar mes galime iš tiesų mm, tikrinti, ar laikomasi tų gairių. Ir iš tiesų tikimės, kad tas bendradarbiavimas ženkliai pagerės. Taigi, e, tos gairės ir mūsų bendras darbas su kompetentingom institucijom, manau, iš tiesų padės situaciją mm, labai pagerinti. Panamos dokumentai. Ir e, taip pat mm, patirtis parodė, kad reiktų glaudžiau priežiūros institucijom bendradarbiauti. Aš galiu tik savo, į savo valdybą kreiptis. E, informacijos ir gaunu tą informaciją. E, ir galėčiau, aišku, paskaityti tą sąrašą. E, dėkoju, ponė, ponas Kofort. Buvo minėta, kad penkta kovos su pinigų plovimu direktyva pagerins tą bendradarbiavimą. Bet vis tiek viskas kol kas remiasi nacionalinėmis valstybių narių institucijomis. Ir jei įsiskaitytume į jūsų atsakymus, tai tikrai pamatytume, kad to, ką jūs parašėte, neužtenka, kad tinkamai būtų ši sritis stebima tai norėčiau paklausti, mm, ar nereikia centralizuotai vykdyti priežiūrą pagal bendrą priežiūros mechanizmą, kad būtų iš tiesų įgyvendintos e, kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatos. Atsakykite, mm, gerbiamas prelegentė. Žodis ponui Ugena. Mes turime mm, nepervertinti to uh, tos penktos e, direktyvos peržiūros. Aišku, dabar esame e, pažengti. Anksčiau nebuvo aiškaus teisinio pagrindo keistis informaciją. Dabar tas teisinis pagrindas penktojo direktyvoje jau bus. Tai anksčiau buvo daugiau problemų, nes nebuvo te, aiškaus teisinio pagrindo. Tai tas jau mūsų nuomonė bus gerai, o kitas svarbus dalykas, e, kurį Pirsas jau paminėjo. E, kad mes irgi būsim geresnėje pozicijoje, nes nacionalinės institucijos turės greitai, iškart su mumis keistis informaciją svarbiais klausimais. Anksčiau tik mūsų iniciatyva tą buvo galima daryti o dabar e, valstybės narės turės tą prievolę, valstybių narių e, institucijos turės tą prievolę, tai mūsų nuomonė tas irgi yra labai gerai. O kaip toliau turėtume, ko dar turėtume siekti, tai čia norėčiau priminti, ką sakiau, jei kalbame apie tą bendrą priežiūros mechanizmą, ar jo vaidmuo galėtų būti didesnis, tai čia e, e, sutartis apibrėžia tam tikras ribas tam mechanizmui. 127 straipsnio šeštoji dalis e, sakoma, kad priežiūros funkcija neapima kai kurių finansinės sistemos dalių. Ir tą, tą teisinį pagrindą sunku apeiti, jei norime kalbėti apie labiau centralizuotą priežiūrą ES mastu mm, pagal kovos su pinigų plovimu direktyvą. Tai vienas dalykas toksai būtų, o kitas dalykas, tai e, vėlgi diskusijos, ar galime dar kažkokias papildomas užduotis numatyti, kai tos e, konkrečios priežiūros užduotis yra apibrieštos sutartyje. O Taip pat dar noriu pasakyti, kad galėtume kaip institucija daugiau padaryti, turint galvoje mūsų um, pajėgumus, buvo kalbama apie tuos, tas priežiūros ataskaitas. Kai kurie galvoja, kad uh, galbūt Europos centrinis bankas ir taip per daug daro, o kiti galvoja, kad galbūt galėtų dar daugiau padaryti, bet kol kas nėra dėl to apsispręsta. Darius Rosatė. Darius Rosatė, PPP frakcijos. Ačiū pirmininkai, aš, aš taip pat norėčiau padėkoti svečiams už tai, kad atvyko. pirmoje dalyje mes aptarėme tris bankus ES e, valstybėse narėse, kuriuose buvo konstatuota ES e, teisės e, pažeidimas. Tačiau dviem iš trijų atvejais Junktinės Amerikos valstijos pradėjo uh, skambinti pavojaus varpais, o ne pačios priežos institucijos valstybėse narėse atkreipė dėmesį. Ir jeigu tai padarė, tai vėluodamos. Todėl galbūt aš norėčiau paklausti pirmiausia kolegos Haben, dėl kurių priežasčių susiklosė tokia situacija, kadangi Junktinė Amerikos valstijos biudžeto priežiūros institucija tiesiog atkreipė dėmesį ES valstybių narių bankų situacija. JAV reguliavimo įstaigos galbūt yra veiksmingesnės, gal dėl to, kad e, e, tose valstybėse finansų priežiūros e, institucijos nepakankamai veiksmingai dirba, galbūt nesilaiko reikalavimų. Tai būtų pirmas klausimas. Antra rytinės diskusijos metu kolega iš Maltos pasakė, kad, kad Pilatus banko atveju šita e, priežos įstaiga visiškai nekalta, kadangi nepakankamai buvo bendradarbiauta ES lygmenių. Tai keista. Jeigu puikiai suprantame, kad ES mastu nėra vieningos pinigų plovimo veiklos stebėsinos ir priežiūros sistemos, tai reiškia, kad nacionalinės struktūros turi imtis atsakomybės. Ar jūs taip pat manote, kad reikia labiau bendradarbiauti ir tuo atveju, jeigu šitas bendradarbiavimas e, būtų, tai tokių atvejų kaip Pilatus banko ir kitų dviejų bankų nebūtų atsitikę. Taigi klausimas jums ir galbūt kolegai Ugenda. Kolega Havin atsakys. Ačiū už šios labai svarbius klausimus. E, bankai, į kuriuos atkaipė dėmesį Junktinė Amerikos valstijų bankų priežos institucijos kelia du klausimus. Ar buvo galima geriau pasinaudoti žvalgybiniais duomenimis, žinoma, ne EBA gali stebėti ir aiškintis, ar kokios nuslybės finansų institucijos uh, galimai padarė kokius nors finansinius nusikaltimus. Tiesiog, ko gero, reikėtų geriau naudotis turime žvargybinę informaciją ir, ko gero, geriau bendradarbiauti. Dėl Pilatus banko. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad nacionalinė priežas institucija turi imtis atsakomybės. Mes Dabar siekime e, stiprinti bendradarbiavimą ir atsakydamas į anksčius klausimus, aš sakiau, kad galbūt šiek tiek keičiasi žaidimo sąlygos ne iš esmės, bet iš tikrųjų tol, kol mes kalbame apie minimalų harmonizavimą ir kol mes laikomės ES teritoriškumo e, principo, tol mes turime stiprinti bendarbiavimą ES mastu, daugiau nieko. Kalbėsiu labai trumpai. Aš manau, kad mes iš tikrųjų susidurime su nepakankamu bendradarbiavimu. Aš esu iš valstybės, kur prieš e, įsteigiant e, e, vieningos rinkos priežos instituciją buvo finansų priežiūros institucija, kuri iš tikrųjų susidūrė su iššūkiais bendradarbiavimo kontekste, kadangi dabar e, e, e, SSM yra įsteigta, vis dėlto mes nesame kokia nors institucija, kuri turėtų atlikti priežiūrą susijusią su galima, galimu pinigų plovimu. Mes tik vertimą bankams kylančią riziką tos dvi valstybės, kurios buvo paminėtos. Mes kaip e, priežiūros institucija turime konstatuoti, kad pagal dabartinę sistemą mes bendradarbiavime gerai. Nacionalinių lygmenių pinigų plovimo klausimai ir jų priežiūra jau yra kitas dalykas. Tai nebedarbiavimo lygmuo, kadangi nacionaliniu lygmeniu tos priežas institucijos turi prisimti atsakomybės, tačiau SSM e, e, adresu galiu pasakyti, kad bedarbiavimas su mumis vyksta, vyko sėkmingai. SD vardu Ramon. Ramon Haurigi. Norėčiau trijų klausimų jūsų paklausti. Pirmiausiai, E, klausykite antrojo kanalo, jeigu anglų kalbos norite klausytis. Man aišku, kad yra būtina keisti teisės aktus tam, kad būtų galima numatyti geresnę priežiūrą prieš pinigų, pinigų plovimo atvejais. Reikia daugiau kompetencijų bendresnių. Jungtinė karalystė kėlė labai nemažai problemų norint e, į atlikti bankų, prie, vykdyti bankų priežiūrą visoje Europos Sąjungoje, ne tik eurozonoje. Ir aš galvo, ar negalvojate, kad Brexitas gali būti viena iš galimybių praplėsti bendrai Europos Sąjungos priežiūros erdvėjai? Ir tokiu būdu atsirastų daugiau vientisumo e, rinkoje vidaus šiuo požiūriu. Galbūt galima būtų pasinaudoti šią galimybę per ateinančius metus ir tada taikyti bankų priežiūrą visoms 27 valstybėms narėms. Antras klausimas. Ar yra e, ryšys tarp mokestinių rojų ir pinigų plovimo ir kaip ECB e ar bendrasis priežios mechanizmas ar bankų institucija prižiūri tuos filialus bankų e, tam tikrose jurisdikcijose, kurios ES yra įtraukusi juoduosius ar pilkuosius sąrašus. Pilkieji sąrašai tai yra e, režimai, kurie nebendradarbiauja su ES priežiūrėtojas. Taigi, ar yra kokia nors priežiūra vykdoma e, padalinių esančių tose e, vietose. Toliau, kova su pinigų plovimu. E, ar negalima įvesti tam tikrą ribą mokėjimo grinaisiais pinigais? Ar būtų galima e, galvoti, kad tai galėtų padėti taip pat kontroliuoti e, pinigų plovimo atvejus? Kolegos iš EBA galbūt prates mano atsakymą. Pirmiausia, sakysiu aš į pirmą klausimą. Ar yra kokių nors galimybių išplėsti SSM taikymo sritį visoje Europos Sąjungoje? Ko gero tai labiau politinis klausimas, priklausantis nuo politinės valios. Šito SSM reglamento e, keitimas yra sudėtingas, kadangi šitas reglamentas buvo patvirtintas ypatingom, pagal ypatingas procedūras, kai buvo reikalinga mm, absoliuti dauguma, vienbalsiškumas taryboje. Dėl klausimų susijusi su e, mm, jurisdikcijomis, kurios yra laikomas nebendradarbiaujančiomis, kovojant su pinigų plovimu. Mes esame kompetitinga institucija, mes esame konsoliduotos grupės priežiūros struktūra. Taigi Vis mes esame koordinuojanti visos e, priežiūrą vykdančių e, institucijų grupės institucija. Aš e, jau kalbėjau apie tai, kad mes atliekame kiekvienais metais išsame apžvalgą metų pabaigoje apie kiekvieną banką, kurį mes prižiūrime ir mes e, atkreipėme dėmesį į vykdomą verslo modelį. E, apie tai buvo kalbėta ir įžanginėse pastabose, kai mes vertiname kokius nors ypatingus verslo modelius, e, pavyzdžiui, vertinami kai kurias finansų institucijas tam tikrose valstybėse. Tai ko gero pasakyčiau netiesą, kad e, spręsdami klausimus susijusius su pinigų plovimo rizika, tai mes e, nurodome tam tikrą parametrą, e, kuris nurodo tą rizikos lygmenį ir pagal tą rizikos lygmenį mes siūlome tam tikras rekomendacijas, pavyzdžiui, sustiprinti reikalavimus nuosavam kapitalui, taip pat e, likvidumo mm, kriterijus aukštiname. Buvo klausima, ar e, galima taikyti kokias nors varžančias priemonės. Kai kurios valstybės įgyvendino E, tam tikras veiksmingas priemonės, tačiau reikėtų išsiaiškinti, ar jos pasiteisino. Kol kas nieko nors negaliu pasakyti. Ačiū už atsakymą, už klausimus. Ar Brexitas galės padėti išspręsti problemas? Aš manau, kad dabar reikia tai daryti. Tiesiog aš nemanau, kad vienai valstybei išėjus sumažės problemų. Tiesiog dabar problemas spręsti reikia mums patiems. Ir tuo labiau, kad šita problema yra būdinga visoms ES valstybės narėms ir dabar reikia veikti dėl jurisdikcijų ir atskirų finansinių sektorių. Iš tikrųjų, jūs kalbėjote apie tą juodąjį sąrašą, kurį sudaro ES dėl nekooperuojančių jurisdikcijų, tačiau reikia imtis konkrečių priemonių. Ir jeigu kovos su pinigų plovimo priežiūra būtų atliekama tiksliai, tai ko gero tos priemonės turėtų būti veiksmingai įgyvendinamos ir tose uh, valstybėse ir atskiruose finansinėse institucijose. Mes esame parengę ataskaitą dėl to, kokios priemonės turėtų būti taikomas, kad būtų galima užsitikrinta prieiga prie e, klientų duomenų. Ir galiausia, ar reikėtų numatyti kokią nors maksimalę e, sumą, indėlių sumą. Uh, Iš tikrųjų, e, vienas iš rizikos faktorių yra tie grinųjų pinigų judėjimai bankuose. Tačiau priežiūros institucijos gauna dažniausiai atsakymą iš tam tikrų uh, valstybių, kad jų bankams reikalingos grinosios lėšos, kad jos galėtų apskritai užtikrinti savo bankų veiklą. Žinoma, tas grinųjų srautas galėtų būti vienas iš tų rizikos faktorių, bet nelabai galėčiau komentuoti jo. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, ponė Garandi. Nenorėčiau būti visai pamirštas šioje diskusijoje. Dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų daug e, klausimų yra susijęs su priežios institucija, bet pasakysiu, atsakysiu į antrą klausimą. E, reikia žiūrėti kartais į banko grupę. Jeigu, pavyzdžiui, banko padalinys, koks nors yra juodojo sąrašo šalyje, tai mes turėtume labai didžiai stebėti visą grupę priklausomai nuo strategijos pasirinktos, tai yra labai e, gali būti svarbus sąrašas. Jeigu viskas priklausys nuo to, koks yra taikomas modelis ir nuo to, ką, kieno priežiūra vykdoma tam bankui. E, Robertas dabar. Ačiū dar kartą dėkuoju, kad jūs atvykote pas mus ir suprantu, kad jūs turite kovoti, galvodami apie egzistuojančią struktūrą, bet e, taip pat įdomu būtų mums sužinoti, ką būtų galima pakeisti protingai. Pirmiausiai, ponui e, Grande klausimas. Mes matome, kad teisinė struktūra dabartinė dėl nemokumo jau e, reiškia tam tikrus neiškumus. Mažesnėms valstybėms narėms e, Frankfurte įkurta įstaiga juos prižiūri, bet yra dideli trys bankai, kuriuos prižiūri ECB ir galbūt, pavyzdžiui, galvoti apie geresnį bendradarbiavimą tam tarp nacionalinių institucijų ir priežios institucijų. Dėl kovos su pinigų plovimu yra rizikos ribojimais pagrįsta priežiūra. E, pavyzdžiui, kapitalo pakankamumo e, koeficientas gali būti geras, e, nuo savo kapitalo santykis geri, ger, gali būti geras bet problemos e, gali būti, e, priežia gali kelti tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, visi rodikliai gali atitikti reikalavimus, bet e, nebus susekta pinigų plovimas. Ir jūsų nuomonės norėjau paklausti apie tai, pavyzdžiui, kokios yra problemos dėl nerezident sąskaitų, kaip iš EBI perspektyvos jums atrodo. E, mes turime, kaip maža šalis, mano šalis, gerai išplėtotą sektorių e, bankų, kur yra daug nerezidentų veiklos. E, Ar jūs galėtumėte mums pateikti kokių nors pasiūlymų, kaip deramai užtikrinti priežiūrą visų aspektų? Kas nori pradėti, ponas Zan? Dėl, e, aš nekalbėsiu apie sąrašą šalių, bet e, aš noriu pirmiausiai pasakyti, kad kartais, kai kalbame apie problemą susijusią su keitimus informacija, nėra taip, kad kažkas nenori to daryti, bet kartais nacionaliniai teisės aktai neleidžia keistis informaciją. Aš grįšiu prie savo išvadų pasaulyje, kur minimali hormoni, minimalaus su, suderinimo harmonizavimo direktyva veikia ir nacionalinė teisė neleidžia keistis informaciją, tai galbūt uh, mes pateiksime gairių uh, kaip tą daryti, bet jeigu nacionalinė teisė neleidžia, tai, tai pavyzdžiui, jeigu tai ne, už, negalima užtikrinti tokio keitimos informaciją, pavyzdžiui, finansinės žvalgybos padaliniai, jeigu negali keistis informacija su prižiūrėtojais. Ir mes turėtume e, paskui paskelbę gairias pasižiūrėti, ką mes e, galėtume padaryti, bet teisinė sistema e, gali kliudyti mainams, taigi turime atsižvelgti ir į realybę egzistuojančią. E, Ponas Grandė, atsakiau ponui Zyliai. E, Teisė, kurios e, ligmens, tai teisės ligmens konvergencija didesnė, tai labai svarbu ne tik tai e, bankinėms institucijoms, bet ir bankams mažesniems, kurie, už kurias yra atsakingos nacionalinės priežios institucijos ryšys tarp E, bankų, kurie žlunga, gali žlugti ir tolesnių veiksmų. Tai yra labai svarbu. Dažnai e, bankai, kurie yra priskiriami mažesniems bankams, dažniau likviduojami negu dideli. Ir galbūt mes ateityje galėtume pagalvoti apie tai, kad bankų prievolės judės link centro, bet kol kas yra per anksti apie tai kalbėti. Mes kol kas mokomės iš patirties, bet mums labai aktualu ir ECB. E, reikia pasižiūrėti, ar atsakomybės padalyjimas prižiūrint banką iš tikrųjų bankus pasiteisina. Aš noriu pasakyti, kad Gerai būtų paminėti ir dar vieną dalyką. Panas Ugenas sako. Tolesnis derinimas atliekant deramą vertinimą. Galbūt e, tai netiesiogiai susijęs su pinigų plovimo prevencija, bet netiesiogiai taip. Ir e, aišku, jeigu bankas užsijima e, pinigų plovimu, tai e, jis yra atitinkamai vertinimas. priežiūros institucijos gali naudotis, pavyzdžiui, teismo bylomis, teismo sprendimais pripažįstant banką netinkamų funkcionuoti. Uh, bet visose šalyse yra skirtingi režimai ir dėl to mes savo darbę susidurime su įvairiomis problemomis. Taigi tam tikras išaiškimas tolesni veiksmai šioje srityje būtų naudingi. Aldė atstovas Nils Torvalds. Išklausėme įprastinių įtariamųjų per pirmąją diskusijų grupę, dabar galime pakalbėti apie kitus dalykus. Ponas Haben minėjo 17 puslapių. Ir galiu pasakyti, kad neteisingai skamba varpai. Jeigu mes galėtume tiksliai pasakyti, kur jūsų e, nurodymai galėtų pakeisti tų varpų skambėjimą, galėtume eiti ir toliau, nes dažnai problemos yra politinės, tai yra ne, mūsų, ne jūsų, o mūsų problemos. Mums galbūt reikia sąrašo kliuvinių trukdžių, e, kurie neleidžia jums žengti tolyn. Ir noriu kreiptis dabar į visus tris svečius ir paklausti jūsų apie uh, tokius kliuvinius, nes mes turime spręsti politinės problemas ir būtent toks yra kelias į priekį. Dėkuoju. Ponas Havin, ačiū už jūsų paramą. Dėl gairių tikrai reikėtų jas pasižiūrėti ir galima susipažinti su jomis be problemų. Jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, taip egzistuoja gairės, bet niekas jų, jeigu jomis nesiodoja, tai kokia jų prasmi. Aš sakiau apie minimalaus derinimo galimybės savo pasisakymą, kalbėjau apie tai. Mes taip pat galėtume atlikti nepriklausomą peržiūrą ir norėčiau akcentuoti tai, kad tai nebūtų ES teisės pažeidimas, tai būtų peržiūra, kai mes bendarbiautume su kompetentingomis institucijomis ir apibrėžtume sritis, kai reikėtų, pavyzdžiui, e, rizikos veiksnius pasižiūrėti kitaip, apibrėžti juos kitaip ir galbūt tada tie varpai skambėtų ten, kur turi skambėti. Situacija nėra ideali, bet galime padirbėti. Ir mes ką galime padaryti su gajomis. Pavyzdžiui, daugiau, jeigu turėtume žmonių, kurie galėtų ne tik tai dirbti biure, bet vykti, vykti į patikrinimus vietoje, tada galbūt mūsų rezultatai būtų geresni. Ar dar turite papildomą klausimą, ne? Viskas gerai. Žalieji Eva Žiolį. Dėkui, pirmininkė. Ponui Habinui noriu pateikti klausimą. Po Panamos skandalo. Manau, kad jūs kreipėtės į nacionalinės institucijas ir klausėte, ką jos padarė, ką ketina daryti tam, kad užkirstų kelią e, tolesniems tokiems e, skandalams, kaip kad e, Panamos skandalas. Ir Jūs sakėte, kad trys šalis atsakė, jog nieko nedarė. Būtų mūsų komitetui labai svarbu sužinoti, kurios tai buvo trys šalys ir kokios jų priežastys. Išklausėme Maltos atstovų. Jie sakė, kad nori gairių ir aš suprantu, kad jūs jau esate parengę kai kurias gairias. Ar jos taip pat vertina tai, kas E, tinka vadovauti e, bankui. Ir taip pat, ar jūs galvojate, kad ponas Ali Sadr būtų atitikęs e, reikalavimus banko vadovo? Ir taip pat, ar jūs galvojate, kad galima turėti banką, kurio maždaug 130 klientų ir beveik pusė iš jų yra užsienio rezidentai. Ir kaip jūs vertinate Maltos ministro pirmininko vykimą į pono Sadar vestuves? Taip pat, ar reikėtų finansinės žvalgybos centrinio padalinio, centralizuoto? Uh, Ar jūs galvojate, kad būtų gerai turėti e, Europos finansinės žvalgybos padalinį, ar geriau bendradarbiavimo keliu žengti? Ir jeigu jūs pasisakytumėte už Europos finansinės žvalgybos padalinį, tai kaip jis turėtų atrodyti jūsų nuomonė, ponia Haben? Dėl trijų šalių aš turėčiau pasikonsultuoti, ar galiu E, pateikti Jums informaciją apie tai. Aš atsakysiu į tą klausimą raštu. Ir nenoriu tikrai dabar nieko sakyti. Jūs klausėte apie uh, tai, ar gairės atitinka tikslus. Gairės susijusios su uh, rizika, požiūriu pagrįstų rizikos ribojimu. Jeigu pasižiūrėsime į globalius standartus pinigų plovimo srityje yra nemažai nuostus dėl deramos patikros. Ir galbūt kartais ryšį tarpusavę reikėtų sustiprinti, o dėl deramų tinkamų įstaigų aš pradžioje sakiau, kad nereikia laukti iki pačios pabaigų. Tiksliau, tai, kad reikia dažnai laukti, kol teismas priims sprendimą, trukdo e, mūsų veiklai. Aš negaliu kalbėti apie nacionalinę teisę, bet noriu pasakyti, kad esant tokiai sistemai, kai negali nacionalinės institucijos veikti anksčiau, tai e, yra e, kliuvinys. Ir ar ar nacionaliniu lygmeniu dirbti, ar reikia europinio sprendimo. Aš manau, kad jūs keliate teisingą klausimą. Yra du galimi sprendimai. Ir manau, kad tokiu būdu galima spręsti tą klausimą dėl tinkamo ir deramo e, subjekto banko. Kaip turėtų atrodyti žvalgyba? EBI neužsijima finansinę žvalgybą ir aš manau, kad informacijos rinkimas, kaupimas, keitimasis į analizę labai gerai veikia ES lygmenių. Ir mes kitais dalykais susime, pavyzdžiui, e, streso e, bandymais ir panašiai, stresinių situacijų modeliavimu. O dėl žvalgybos aš tikrai negalėčiau konkrečiai pasakyti, ką reikėtų daryti. Dėkoju. Gu atstovų nėra. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju svečiams už labai įdomius pranešimus. Diskusija rodo, kad e, šitas klausimas vyksta laiku ir yra labai svarbus. Kaip e, pamatėme pirmoje dalyje, kyla pakankamai daug problemų ES lygmenių e, dėl pinigų plovimų. Tai pasiteisina ir antroje dalyje Aš dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį į Vokietiją, šalį, iš kurios aš esu kilęs. Aš taip pat žinau, kad pinigų plovimo kova, kova su pinigų plovimu mano šalyje taip pat yra didelė problema, kadangi virš 60 procentų bankuose esančių lėšų gali būti įtariamos susijusios su pinigų plovimu. Praėjusią savaitę parlamente Strasbūrė buvo patvirtinta penktojų kovos su pinigų plovimu direktyva. Mūsų frakcija džiaugiasi šiuo parlamento žingsniu, tačiau nemano, kad vis dėlto pavyko mm, žengti lemtingo žingsnio. Kaip Jūs manote, kokios ar tos sankcijos numatytos pagal šią direktyvą yra pakankamos griežtais, griežtos. EBE e ir nacionalinių priežiūros institucijų sąveikos klausimas. Iš tikrųjų buvo konstatuota, kad nacionalinės finansų priežo institucijos labai uoliai vykdo savo priežiūros pareigas, kaip tą bendradarbiavimą pagerinti ir norėtų kreistis į Europos centrinio banko atstovą. Kokias priemonės jūs pasiūlytumėte kovai su pinigų plovimu ir kokias jūs galimybės turite išplėsti savo veiklos rytį kovojant su pinigų plovimu? Dėkuoju. Žodis ponui Haben. Dėkui už klausimus penkta kovos su pinigų plovimu direktyva ar užtenka numatytų sankcijų. Griežčiausia e, sankcija tai yra griežčiausia sankcija pagal nacionalinius įstatymus. Labai svarbu, kad būtų tie įstatymai iš tiesų taikomi. E, Ta dalyką norėčiau pabrėžti. Ir nelabai supratau, koks yra klausimas tarp EBN ir nacionalinių reguliavimo institucijų. Šiuo paklausiu, kaip jūs užtikrinsite, kad nacionalinės prieš institucijos geriau vykdytų savo uždavinius. E, jei paimtume dabar veikiančią sistemą, tai yra ribos, kiek Europos centrinis bankas gali padaryti, kad nacionalinės institucijos geriau veiktų, nes mes nesame tiesioginė jų priežiūros institucija. Jei nesilaiko įstatymų, tai galima tada m, mm, tą žiūrėti. Kolegų peržiūra, manau, yra gera priemonė. E, keitimasis gerąją praktiką m, mm, tarp kolegų ir iš tiesų, jei tokių dalyvaujančių šioje peržiūroje ir kolegų peržiūroje yra daug. Tai labai gerai keistis tą informaciją, bet kompetentingos institucijos nebūtinai visą reikalingą informaciją gauna. Užtat aš manau, kad turi būti atliekami nepriklausomi vertinimai. Ir čia turime bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis. O tie nepriklausomi vertinimai iš tiesų gali duoti tą m, mm, griežtą ir uh, aišku situacijos įvertinimą. Bet čia reikia tam tikrų ir teisinio pobūdžio pakeitimų ir aišku, tam reikia išteklius numatyti. Dabar reikia iš tiesų žiūrėti, kad neperži, neviršytume laiko. Žodis ponui Ugenai. Dėkui už klausimą. Europos centrinis bankas nėra kompetentinga institucija kovos su pinigų plovimu direktyvos įgyvendinimui priežiūrai. Mes tiesiog reaguojam, kai jau gaunam informaciją apie tai, ką kompetentingos institucijos nacionalinėse valstybėse narėse e, atranda. Ir kaip jau minėjau, bankams tai susiję su e, teisinė rizika, reputacijos rizika, AVLB bankas. Čia būtų pavyzdys, taip pat veiklos rizika, kaip pažeidžiamos kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatos, jei nėra tinkamų taisyklių gyvendinimo, tai bankas gali būti naudojamas pinigų plovimui. Bet mes nesame tiesioginė priežiūros institucija šioje srityje. Mes tik vertiname situaciją, bet valstybėse narėse. Bet mm, problema yra ta, kad mes ne visuomet turim visą reikalingą informaciją. Ir negalim nustatyti, ar tinkamai ir netinkamai veikia bankai, turint galvoje e, norą užkirsti kovą pinigų plovimui. Bet informaciją visą apie tai mums turi pateikti nacionalinės kompetentingos institucijos. Tai mūsų pagrindinė riba yra, pagrindinė problema yra ta, kad mes neturime visuomet laikų patikimos informacijos iš nacionalinių institucijų atsakingų už kovą su pinigų plovimu. E, toliau kitas klausimas. Dėkui. Aš norėčiau grįžti prie to, kaip galėtume vykdyti stebėseną ir priežiūrą. Buvo kalbama ir apie Panamos dokumentus, kalbant apie bankui išduodama licenziją vykdyti banko veiklą. Jei bankas vykdo agresyvę uh, veiklą, uh, turiu galvoje, vengia mokėti mokesčius. Tai ar tada yra galimybė atimti bankinę licenciją, jei vyksta agresyvi mm, veikla planuojant mokesčius, jei vyksta pinigų plovimas? Galbūt tas bankų licencijos atėmimas būtų veiksminga priemonė. Matėme dabar, kad kai kurie bankai neteko tų licenzijų Ir e, šiandien iš mūsų diskusijų supratau, kad turime eiti vis tiek toliau, kad turėtume tą tokį tikrą bendrą europinį mechanizmą, m, mm, užtikrindami m, e, veiksmingą, m, e, veiksmingas pastangas šioje srityje. Galbūt Europos centrinis bankas galėtų imtis kažkokių veiksmų atliekant tos stres testus bankuose ir čia suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Nes tie stres testai bankuose iš tiesų e, įvertina banko atsparumą. Tai galbūt tai galėtų būti viena iš galimybių veikti ECB. Toliau Europos centrinio banko kompetencijos apima bankinės licencijos atėmimą. E, tai norėčiau paklausti, kodėl nesinaudoja Europos centrinis bankas šią galimybę. Ponas Ugena. Pirmiausia, kai kalbame apie licenzijos atėmimą noriu paaiškinti, kad turint e, galvoj dabartinę teisinę sistemą, jei pažeidžiamos pinigų plovimo, kovos su pinigų plovimu nuostatos, galima atimti bankui bankinę licenciją. Kaip praktiškai tai vyksta? E, pagal bendrą priežiūros mechanizmą Europos centrinis bankas yra ta kompetentinga institucija, kuri gali apim, atimti bankinę licenciją bet jei pagrindas tai licenzijai apimti, atimti siejamas tik tai su mm, galima, e, galimų pinigų plovimu, tai čia ne mes tą licenciją galime atimti, bet nacionalinės institucijas, nes jos atsakingos už kovą su pinigų plovimu. Tai vėlgi, kaip minėjau, čia mes pilnai priklausome nuo kompetentingų nacionalinių institucijų pateiktos informacijos. Ir e, tie pažeidimai iš tiesų turi būti rimti, kad licenzija būtų atimta, nes čia turime laikytis proporcingumo principo. Kaip mm, ta rizika susijusi su pinigų plovimu atsispindi mūsų uždaviniuose, mūsų funkcijose. Tai buvo čia stres testai paminėti. Galbūt galėtume apie tokį pasiūlymą labiau pagalvoti. To nesame dar darę, bet jei pažiūrėtume platesnį kontekstą, kalbant apie tuos stres testus, Tai jei mes e, tyriame banko verslo modelį ir nustatome, kad jis rizikingas, nes E, labai didelę dalį sudaro mm, veikla su nerezidentais, tai mes tada tokiam bankui iškeliam papildomus likvidumo reikalavimus, kad tas bankas būtų atsparesnis. Tai tokius dalykus jau darome, bet a, a, mm, tas Latvijos banko atvejis ir kiti atvejai, kurie šiandien buvo paminėti, rodo, kad iš tiesų turim pasirenkti geriau ir tokio pobūdžio rizikai. O dėl licenzijos atėmimo, tai mes tą licenziją galim atimti, bet kad ją atimtume, e, jei ta licenzija atimama remiantis tik tai kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatomis, tai čia mums reikia iš nacionalinių institucijų e, tvirtos mm, ir patikimos informacijos kad tokie pažeidimai vyksta. Ir tokiu atveju aiškiname su nacionalinėmis institucijomis, ar yra pagrindas atimti tą licenciją. Yra keletas tokių konkrečių bankų, bet kokie tai bankai dabar nenorėčiau pasakyti. Dėkui toliau Nina Geo SRD. Dėkui pirmininkė. kalbam apie kovą su pinigų plovimu, iš tiesų darosi aišku, kad reikia labiau koordinuoti pastangas. Bet turėtų taip pat būti ir kitų netiesioginių būdų, leidžiančių Europos centriniam bankui spręsti tas problemas. Pasižiūrėkime Junktinę karalystę. Transparency International pasakė, kad 4,7 4 milijardai. E, Milijard, 4,4 milijardų vertės turto Junktinėje karalystėje yra įsigyta tų įtartinų asmenų, tarp jų didelę dalį sudaro rusai. Nors dabar Rusijai vykdomos sankcijos, vis tiek tokie sandoriai tebe vyksta, jie galimi. Tai galbūt tokias problemas galėtume spręsti E, konkrečiai Londone per, per miestus, nes rusai gali skolintis lėšas ES bankuose ir po to laikyti tas paskolintas lėšas bankuose, e, kuriam taikomos sankcijos. Tai, tai kaip čia tada su tuo pinigų plovimu? Tai ar galėtų būti tų tokių kitų kelių užkirsti tam kelią? Savo atsakymuose raštu jūs pateikėte informaciją, kad Europos centrinis bankas tiesioginės įtakos finansiniam nusikaltimam kovai su jais negali padaryti. Bet aiškinotės, ar banko vadovybė yra kompetentinga ir tinkama Kaip dažnai jūs tokius tinkamumo vertinimus atliekate? Kokiuose bankuose tai buvo padaryta? Ar galite mums informacijos pateikti? Ir kaip tada sprendžiama, kad bankas jau nebūtų tinkamas ir kompetentingas? Tai kokie yra to ženklai? Vėlgi atimant kredito įstaigų licenzijas, norėčiau paklausti, kaip dažnai jūs tas bankų licenzijas atėmėt, kiek tokių atvejų buvo susijęs su pinigų plovimu. Ir jūs taip pabrėžėte, kad jums labai svarbi šiuo atveju yra informacija iš nacionalinių institucijų. Bet kaip sistemiškai svarbių Europos bankų priežiūros instituciją turite žiūrėti į jų veiklos riziką. informacinės sistemos, ar bankai turi tas mm, reikalingas naujausias informacinės sistemas, nes Junktinėje karalystėje buvo e, skandalų su tuo susijusių. Tai kaip tas problemas sprendžiate? Ar sankcionuojate bankus, e, turiu galvoje jų e, informacinių sistemų tinkamumą? Ponas Ugena. Taip, klausimų nemažai buvo pateikta. Reikia galbūt ir e, toliau dar gilintis į e, tuos pasiūlymus, žiūrint, ar tokia priemonė galėtų būti naudinga, nes gali būti ir tokie šalutiniai poveikiai, kurių visai nesitikime. O dabar mūsų kasdieninė praktika. klausėte, kaip dažnai mes tuos kompetitingumo ir tinkamumo patikrinimus atliekame. Tokius patikrinimus darome tik didelių, svarbių, dideliuose, svarbiuose bankuose ir vertiname tų bankų vadovus, ne pagrindinius akcininkus tai vertiname, ar tie vadovai yra kompetentingi ir tinkami. Ir taip pat ir tais atvejais, kai naujas vadovas skiriamas. Bet šiaip ir pats bankas turi atlikti tą tinkamumo ir kompetentingumo vertinimą. Bet mes kaip priežiūros institucija irgi už mm, tame dalyvaujame, net kai tą kompetentingumo ir tinkamumo vertinimą atlieka pats bankas. Tai skiriant naują vadovą, mes tokį pirmą, vado, pirmą tikrinimą atliekame, o po to, kai e, kitas vadovas skiriamas, mes irgi tą darome. Tai čia nėra kažkokio tai periodiškumo numatyta, bet jei aplinkybės, e, susijusios su mūsų pirmų tinkamumo ir kompetitingumo vertinimu keičiasi, tai mes tada vėl tą tinkamumo ir kompetitingumo vertinimą atliekama. Kiek kartų buvo atimtos bankų licenzijos, klausėte mūsų, priklausomai nuo kovos su pinigų plovimu pažeidimų. Nebuvo daug tokių atvejų. Du konkretus atvejai galėtų būti e, paminėti ir galbūt trečias, bet dėl trečio kol kas mm, nėra iki galo aišku. Tai per keletą praėjusių metų dviem bankam buvo atimtos licenzijos, mm, neminėsiu kokiem. Toliau, veiklos rizika. Atlikdami banko vertinimą, atsižvelgiame į tą veiklos riziką ir jei uh, matome, kad tai susiję su informacinių technologijų netinkamumu ar trūkumais, tai tada prašome, kad bankas pateiktų mums planą, kaip jis šalins tos trūkumus, kad sistema, kompiuterinė informacinių technologijų sistema atitiktų tą bent jau minimalų lygį reikalingą. O toliau vertiname, ar didelė rizika bankui kyla dėl tų informacinių sistemų problemų ir jei didelė, tai tada be tų minimalių E, banko kapitalo reikalavimų, tada prašome, kad bankas turėtų papildomai kapitalo mm, e, reikalingo, kad jis būtų e, atsparus, jei ir turėtų lėšų, jei reiktų dar tobulinti kompiuterinės sistemas. Tikuoju, Ana Gomiš norėjo dar pasisakyti, tačiau atrodo, kad laiko nelieka. Todėl, jeigu galite, išsiaiškinkite dvišalių pagrindų arba pateikite klausimą raštu. Aš norėčiau trumpai apibendrinti, kol svečiai dar yra. Akivaizdu buvo patvirtinta dar kartą, kad kai kurių valstybių finansų priežo institucijos e, bendradarbiavo nepakankamai arba bendradarbiavimas su jomis yra sudėtingas. Todėl buvo išreikštas e, raginimas centralizuoti priežiūros sistemą. ES lygmenių galbūt taip pat buvo kalbama ir apie tai, kad gal reikėtų kurti vieningą centralizuotą ES priežos instituciją kovai su pinigų plovimu. Buvo aptarti konkretūs bankai ir konstatuota, kad priežiūros institucijų uh, kriterijai, pagal kuriuos vertinami bankų e, gebėjimai vykdyti verslą tiesiog nepakankamai įvertina pinigų plovimo rizikos, kadangi labai didelis yra, pavyzdžiui, Latvijos bankuose nerezidentų sąskaitų ir lėšų e, kiekis. Buvo konstatuota, kad reikia labiau centralizuoti ES mastu priežiūra, e, kai ką reikia daryti dabar, kai kas jau yra pavėluota ir buvo konstatuota, kad ES mastu bus imamasi konkrečių veiksmų ir aš norėčiau padėkoti pranešėjams. Džiugu, kad jūs atvykote ir pateikėte informaciją ir atsakėte į klausimus. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiam šiame posėdėje ir skelbiu jo pavardę. Thank you. It was not easy, but well done. Thank you. <laughs> well done.